Dear colleagues, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, ponios ir ponai, pradėkime mūsų posėdį. Rytinė sesija. Antra diena. Mūsų laukia labai įdomus klausimas. Transatla... Dėrybos dėl transatlantinės e, partnerystės sutarties Norėčiau pasveikinti mūsų posėdyje. E, prieigos prie rinkos pramonės energetikos ir e, žalivinių išteklių skiriaus vadovą iš priekybos direktorato pona Luka Devinė. Norėčiau suteikti Jums žodį, pristatyti komitetui dėrybų eigą ir pasiektą pažangą ypač sritise, kurios svarbios mums, ITRE komitetui, energetikos ir žaliavinių išteklių klausimus, bei kaip sekasi dėrybos dėl energetikos skyriaus. Taip pat su reglamentavimu susijusius klausimus, galimybės MVI. E, visą tai tikriausiai buvo aptarta per 12, 12 dėrybų raundą įvykusi Bruselėje vasario pabaigoje šiais metais. Mums įdomu sužinoti, kas vyksta. Gal galite pristatyti bendrai darybų tvarkaraštį bei planuojamus ateityje darybų raundus Ypač atsižvelgiant į tai, kad metų pabaigoje Jungtinėse valstijose yra renkamas prezidentas. Todėl, kaip, žino, kaip, kaip žinome, dėrybos vyksta sunkiau dėl šio aspekto šiais metais. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Norėčiau pradėti bendrai apžvelgdamas įvykusi, praėjusį mėnesį įvykusi raundą ir daugiau akcentuoti energetikos ir žaliavų klausimus. Bendrai e, dėrybų padėtis ir perspektyva įvyko geras raundas. Kalbėjome apie, apie, apie, apie aptarėme reglamentavimo ir taisyklių ramščius TTIP sutartyje. Įvyko diskusijos tarp ponios Malmstrom ir Vašingtono atstovų po kovo 11-osios. Visų pirma, reglamentavimo ramstis. Čia pasiekėme geros pažangos dėl tai reglamentavimo tradicijų, praktikos e, ir sulaukėme pasiūlymo iš JAV dėl bendradarbiavimo. Siekėme e, konsoliduoti tekstus, remiantis JAV pasiūlymų iki Liepos pabaigos. E, Techniniai, techninės kliūtis prekybai čia mūsų pozicijos suartintos ir pasiekėme pažangos tokiuose srityse kaip automobiliai ir e, E, farmacijos produktai. Dėl SPF e, augalų sveikatos taisyklių klausimais pažanga buvo ribota. Taisyklių ramstis. Čia e, rezultatai ne, kitokie, netokie geri. Nepasiekėme tiek pažangos e, mokslinių tyrimų, konkurencijos ir MVI klausimais. Tikimės darybas dėl MVI netrukus pabaigti. Dar lieka keletas neišspręstų. Tik nedaug neišspręstų klausimų tvari plėtra, perėjome į kitą etapą, JAV patikė pasiūlymą dėl e, darbo aplinkos, bet manome, kad jų e, pasiūlymas labai persmauktas TPP, transatlantinės ir partnerystės su ramėjo vandeninio šalimis aspektu kitose taisyklių srityse, kurios yra ypač aktualios, nu, pavyzdžiui, energetikos ir žaliavinių išteklių, e, subsidijos bei valstybinės įmonės, e, su, su, valstybės pagalba ir subsidijos pažanga daug mažesnė. Ir pirmą kartą pradėjome kalbas dėl investicijų apsaugos. E, sutartis su Kanada, CITA susitarimas yra svarbus pasiekimas Tačiau vis dėlto dar išlieka didelių skirtumų tarp mūsų pozicijų ir manau, kad dėrybos dėl investicijų e, bus užbaigtos tik tai pačiose paskutinėse dėrybo dėl TTIP etapuose, galiausiai prieigos prie rinkos klausimai. Pažangos pasiekta nemaž, nedaug, bet e, tai nebuvo mūsų šio raundo E, sritis. Dėl viešųjų pirkimų sulaukėme pirmojo JAV pasiūlymo, kurios laukime po dėrybų raundo ir nemanome, kad kol kas dar matyti dėrybų dėl e, viešųjų pirkimų galas, nes tai yra svarbi mums sritis. Dėrybos dėl paslaugų vyksta sunkiai, todėl mūsų tikslas įtraukti viešuosius pirkimus, užtikrinti, kad viešiai pirkimai ir paslaugų sektorius e, pasistumėtų, kaip ir tarifų klausimai. Tik, tikimės užbaigti darybas dar Obamai būnant. JAF administracijos vadovu reikės palaukti e, JAF įsipareigojimo pasirežimo dirbti š, dėl šios partnerystės, po to, kai jie pasirašys CTP, e, Ramio vandenino partnerystę, dar reikia nuveikti nemažai techninio darbo. Kitas raundas vyks JAV e, balandžio 25-29 o po to vyksiantis raundas numatytas Liepos mėnesį ir tarp šių susitikimų mūsų laukia nemažai darbo. Taigi mūsų tikslas pasiekti kiek įmanoma daugiau pažangos rengiant tekstus ir konsoliduoti tekstus iki vasaros, kad parengtume TTIP e, dėrybas dėl opiausių politinių klausimų. Manome, kad JAF nenusileis dėl žemės ūkio ir mes mūsų vertinimais E, reikės siekti ambicingo tikslo ir, ir nebus. Tikriausiai negalime tikėtis nesudėtingų dėrybų. Toliau, pirmininkė, dėl žalvinių išteklių ir energetikos. Kaip ir prašėte pristatyti, per paskutinį raundą dėja dar ne, neprasidėjo diskusijos dėl tekstų, dėl pasiūlymų. Amerikiečiai nebuvo pasirengę e, darbų tarp agentūrų, ne, jie nepateikė pasiūlymą, bet pasikeitėme informaciją keliais klausimais dėl žaliavinių išteklių ir energetikos, daugiausia energetikos. Pristatėme, kaip vyksta e, energetikos sąjungos kūrimas ir abipusės palygino e, rezultatus dėl prekybos de, sutarčių mes su, su Vietnamu, o JAV su Ramėje vandenino šalimis. E, JAV taip pat pristatė e, naftos eksporto draudimo e, atšaukimą, e, kuris buvo paskelbtas kongrese prieš keletą savaičių. Mūsų laukia dar konstruktyvios diskusijos dėl konkrečių nuostatų dėl žaliavinių išteklių, dėl energetikos, pažiūrėjus varstomas skyrius dėl uh, E, priekybos prekiamis, taip pat dėl eksporto apribojimo. Čia mes, mūsų nuomonės išsiskiria, JAF mano, kad nereikia atskiros skiriaus e, dedikuoto energijai, nes jie mano, kad visos, viskas, kas aptarta jau e, aptartai horizontaliuose nuostatose, mes manome, kad būtų naudinga atskirą skyrių paskirti energetikos klausimams. Taigi tuo tarpu baiginėjame tekstinį pasiūlymą, kuris bus pristatytas netrukus. Kol kas dar, neprasi, kol, kol kas dar nenumatome diskusijų dėl, jų tekstų pagrindų dėl žaliavinių išteklių ir energetikos Liepos mėnesį. Tai yra, e, sekančiame raunde, bet tikimės, kad Liepos mėnesį jau tas tekstas bus parengtas ir kad netrukus pateiksime pasiūlymus su valstybėmis narėmis, taip pat dalyvaujant parlamentui. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Na, dabar galime padiskutuoti apie šį, šiuo klausimu. Visų pirma, suteiksiu žodį e, pirmai mūsų kalbėtojai, poniai Kirton Darling. Labai ačiū. Pirmininkė, ačiū komisijai už suteiktą visą informaciją. E, Aš esu INTA komiteto narė, šiame komitete e, esu tik pakaitinė narė. Ir e, tame e, kito komiteto posėdėje irgi komisija pateikė informacijos apie pasiektą pažangą. Man kilo tam tikrų klausimų dėl energijos žaliavinių medžiagų ir energijos sektoriaus. Jūs sakėte, kad E, dabar e, mes tarsi pasiekėme e, darybų vidurį, bet tai buvo tikrai labai abstrakti formuluotė. Jūs sakėte, kad pasirodys apibendrinantis dokumentas Liepos mėnesį 2016 metų antrame pusmetyje bus deramasi toliau. Man įdomu, kas, pažiūrėjau, atsitiks su automobilių sektoriumi, ar dėl jo bus deramas darybų viduryje ar darybų pabaigoje. Jūs taip pat minėjote ir kad galbūt bus pasiektas iš ankstinio susitarimas LA Harvest Agreement. Ar tas susitarimas bus mažiau e, kontroversiškas dėl jo kils mažiau kontroversijų, nesutarimų dėl teisės aktų. Ir noriu pasteirauti, jeigu būtų pasiektas iš ankstinis susitarimas, ką tai reikštų energetikos, telekomunikacijų ir automobilių sektoriams? Ar skyriai dėl šių sektorių būtų įtraukti iš ankstinių sustarimų ar kokias pasakmes tai turėtų. Turiu ir dar vieną klausimą, kuris man tikrai labai rūpi. Turiu omeny tai, kad JAV milijardus eurų e, e, skiria moksliniams tyrimams taip pat energijos efektyvumui, e, e, naujų e, žalių technologijų kūrimui. Kai diskutuojama apie energiją ir žaliavas, galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų suvienyti mūsų pastangas, ypač po to, kai Paryžioje vyko COP konferencija. Galbūt JAV kartu su ES galėtų kartu kurti technologiją susijusią su uh, E, aplinkos apsaugą, apskritai kalba apie naujas e, žaliasias technologijas. Ponas e, Raimond, žalių frakcijos vardu. Ja, oh, okay. Kurze Frage. Wie hat äh, der Gipfelbeschluss von Paris? Ponas Raimon, ačiū pirmininkė. Paryžė buvo kalbama ir e, apie tuos klausimus, e, e, kurie turi poveikia TTIP. Mane domina, kas atsitiks su skalūno dujų gavyba, vadinamoji frekingu. Ar tai bus įtraukta į TTIP? Pakartosiu angliškai. Ar e, diskusijos Paryžyje kažkaip tai e, pakeitė ES poziciją dėl e, energetikos klausimų ir kaip tai atsispindi tik darybose? Toliau pane Paloma Lopes, guo vardu, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tai, kad suorganizavote šią diskusiją. Man atrodo, kad Dabar viskas vyksta skaidriau, bet e, pačioms daryboms trūksta turinio. Dėl ETS, pavyzdžiui, komisija e, paskelbė savo pasiūlymą dar prieš darybas, tai tarsi laikoma tam tikrą pergalę. Ir panašu, kad e, Tokias teisėkuros kompetencijas turėtų turėti Europos parlamentas. Noriu pasakyti, kad nekarta buvo pažeisti emisijų standartai, taryba e, su komisija e, paskelbė naujus pasiūlymus, bet man atrodo, kad tai pažeidžia e, jau anksčiau patvirtintą reglamentą panašu, kad tokia praktika yra tarsi institucionalizuojama ir e, tai reiškia, kad mes prarandame demokratinės vertybės, nes paprastai procese turėtų dalyvauti ir e, Europos parlamentas. Mano šalyje neseniai e, buvo uždarytas dvi įmonės Maragan ir Esėjo ir e, kolegos iš Prancūzijos, iš kitų šalių galėtų pateikti kitų pavyzdžių, e, e, koks pragaištingas poveikis yra jaučiamas plieno sektorija. Praeisiais metais buvo atliktas tyrimas ir jo rezultatai rodo, kad dėl TTIP susitarimo ES dar labiau sumažėtų plieno gamybos apimtis. Kaip e, JAV galėtų mums e, kompensuoti tokius nuostolius? Nepakanka skirti dėmesio vien tik tais bankams ir paslaugoms, nes panašu, kad toks taip sustarimas tiesiog sužlugdytų mūsų pramonę ir tai nėra gerai. Panas Šafhauser, gal ir jūs norėtumėt pasisakyti? Oui, euh, président, je m'excuse. Čia pirmininkė, Atsiprašau, e, kad vėluoju, bet buvau įstrigęs kamščiuose. E, dėl TTIP. Norėčiau grįžti prie pamatų, kas yra suvereniteto samprata. Galbūt dėl to, kad aš pagal išsisavinimą esu filosofas ir teologas, būtent tai man rūpi. Suverenitetas yra žmonėse ir, kaip pavyzdžiui, šventasis to, Tomas e, Akvinėtis kalbėjo, štai yra dieviškoji teisė, kur, kuris, kurią suteikia žmonės. Ar ta sutartis liečia žmonės? Jeigu reiktų balsuoti šiuo klausimu, kai kas paaiškėtų ir puikiai suprastumėte. Ar, kita vertus, ar valstybės, jungtinės valstijos to nori? Jungtinių valstybių žmonės to nori, koks yra legitimumo pagrindas, e, kuriuo remdamėsi jūs įtraukėte ES į šios sutarties sudarimą. Ar tą klausimą savo uždavėte? Reikia taip pat nepamiršti ir tarptautinės aplinkos, kaip su valstybės išdavystės nusikaltimu jūs iš tikrųjų vykdote šį nusikaltimą valstybės išdavystę, e, geratės e, prieš žmonių valią, jūs mus verčiate tapti šios sutarties dalimi. Ar jūs manote, kad istorija jums atleis, net jeigu tai sutarčiai bus pritarta? Juk e, kažkada taurė bus perpildyta. Uh, Aš e, negryšiu prie šio klausimo, bet Europa labai daug praras. Jūs bandote e, mus įtikinti priešingais dalykais, nes netiesa jūs mus verčiate tikėti, nes jūs nesate tikri europiečiai dirbantis europiečių labui. Madam, Mr. Benito Ziluaga. Ačiū toliau, panas Benito Ziluaga, prašom. Ačiū pirmininkė. Apie ką dabar konkrečiai turėtumėm kalbėti? E, išgirstos informacijos praktiškai neįmanoma komentuoti. E, vienintelė informacija, kurią likščiol gavo piliečiai, e, yra labai menka. Dokumentai yra nepateikinėjami. Kodėl mes gauname tiek nedaug informacijos? Kaip tai galėtumėte paaiškinti? Kalbant apie TTIP susitarimą, ypač e, energijos skyrių, tai panašu, kad e, e, daugiausia dėmesio skiriama iškastiniam kūrui ir sartėjimui su vakarais, o ne su rytais, kur driekės ir dujotakiai. JAV tuo yra suinteresuota ir man iškilo klausimas – Kokią sutarties dalį jūs paukosite tam, kad e, užsitikrintumėte geresnę prieigą prie JAF naftos ir dujo, bet juk yra ir skyriai dėl žemės ūkio, dėl geografinių nuorodų, ar jūs visą tai esate pasirengęs paukoti. Toliau skalūno dujų gavyba. Tai irgi turėtų didžiulio poveikio Europai. Ir Noriu pasiteirauti, ar toks TTIP susitarimas mums padėtų geriau siekti 20 e, metų tikslų 2020-2020 arba atsinaunančių energijų šaltinių geresnio panaudojimo. Ačiū pirmininkė, sako ponas Kofod. Aš norėčiau pateikti trumpą klausimėlį, nes man rūpimus klausimus jau pateikė ir kiti kolegos noriu pasiteirauti dėl žaliavų ir energijos skyriaus. Ką ketina toliau daryti komisija dėrėdamasi dėl to skyriaus? Man svarbu, kad vyktų puikus bendradarbiavimas ir tokiose sritise, kaip moksliniai tyrimai susijęs su atsinaujinančia e, energija, e, technologijų plėtra. Na, kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, e, yra tam tikrų apribojimų. Pavyzdžiui, JAF rinka yra labai apsaugota dėl offshore'inių e, įrenginių kūrimo. Taigi, ką ketina daryti komisija dėrėdamasi su JAV dėl energijos skyriaus, ypač dėl atsinaunančio energijos šaltinių? Dėkoju. Aš irgi norėčiau pateikti keletą klausimų. JAV, atsiprašau, Europos Sąjungoje yra daug MVI, milijonai MVI. Ir e, kokios informacijos jos turėtų gauti tam, kad e, teigiamai reaguotų į tą TTIP susitarimą. Dabar dėl energijos skyriaus Kaip jis turėtų atrodyti? E, ar būtų galima atverti JAF rinką e, priekybai suskistintomis gamtinėmis dujomis? Ir gal būtų galima kalbėti ir apie naftos eksportą? Dėl suskistintų gamtinių dujų padėtis dar yra tikrai sudėtinga. Ar čia išvelgiate kažkokių tai galimybių? Uh, Ir kaip Paryžiaus susitarimas turėtų įtakoti energijos skyrių? Ar JAV ir ES čia turėtų vienodas galimybės? Gal ir JAV turėtų mažinti CO2 emisijas? Ar taip tos, tas energijos skyrius galėtų būti kažkaip susijęs su tais pažadais, kurie, kuriuos davė JAV? Paryžiuje. Panašu, kad daugiau niekas žodžio neprašo, tai suteiksiu Jums galimybę atsakyti klausimus. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti gerbėmiems parlamentarams už klausimus ir pasisakymus. Pirmininkė, pradėsiu nuo paskutinio klausimo ir MVI Kaip žinia, mes labai rimtai vertiname MVI, nes jos sukuria labai daug darbo vietų Europos Sąjungoje. Ir mes tikrai norėtumėm, kad MVI būtų skirtas skyrius prekybiniuose susitarimuose. Mes dabar derame su JAV ir galvojame apie vadinamąjį kontaktinių taškų, focal points sistemą, tam, kad galėtumėm palengvinti uh, E, e, MVI padėtį tiek JAV, tiek ir ES. Tikrai e, stengiamės, kad būtų geresnės sąlygos MVI. Dabar Paryžiaus susitarimas, Paryžiaus konferencija ir žalioji energija. Mums tai irgi labai rūpi. energijos skyriuje norėtumėm e, išsamių taisyklių dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, e, energijos efektyvumo. Buvo taip pat pateiktas klausimas apie skalūno e, dujų gamybą. Susitarime turėtų būti visapusiškai e, gerbiamas valstybių narių suverenitetas. Jeigu valstybės narės nenorės, kad jų teritorijoje būtų išgaunamos gamtinės dujos, tai e, be abejo, JAF įmonės to ir negalės daryti. Taip pat buvo pateikta klausimų apie vadinamąją žalėją energiją. Galbūt, galbūt mano kolega mane dar papildys. Dėl energijos e, jūs esate teisus. E, naftos eksporto draudimas buvo panaikintas, tačiau dėl e, suskistintų gamtinių dujų, tai čia dar mūsų operatoriai neturi prieigos. Ir mes šį klausimą kelsime. terėdamiesi. Tikrai mums labai svarbu, kad TTIP susitarime būtų ir tokių nuostatų, kurios panaikintų dabartinės kliūtis. Dėl suskistintų gamtinių dujų, tai e, čia turėtų būti ir JAV suinteresuoto susitarti. Tikrai nenorėtumėm, kad čia kirstusi mūsų ir jav taisyklės. Buvo pateiktas ir klausimas. Ir dėl to, ar aš norėjau pateikti kitokios informacijos negu kad INTA komitete. Mes tikrai nenorime e, suklaidinti Europos parlamento. E, Dėl darybų vidurio ar darybų pabaigos sunku komentuoti šiuos darybų etapus. Kai mes gausime komentarų apie mūsų pasiūlymus dėl energijos skyriaus, e, tuomet bus aiškiau, kiek tai yra primtina JAV ir tuomet bus lengviau planuoti tolimesnį darybų eigą. dar beje pamiršau pridurti, kad e, sustarime bus ir taisyklės dėl bendradarbiavimo programų. Dėl NGI, e, tai čia irgi sieksime susitarimo, nes norėtumėm, kad abi dvi šalis liktų patenkintos dėl to, ką pasakė e, pana Lopes, e, norėčiau gauti e, tikrai daugiau informacijos iš jūsų pusės. Manau, kad jau atsakiau į daugelį klausimų. Pirmininkė, jeigu leisite, mano kolega Jan plačiau pakomentuotų žaliosios energijos klausimus. Labas rytas dėl skyriaus, dėl, dėl to energetikos skyriaus, nesusitarėme su JAV, kad toks skyrius bus, bet jeigu pavyks susitarti, tame skyriuje turi būti aptarta viskas. E, turime kalbėti ne tik apie dujas ir naftą, bet ir apie atsinaujinančius energijos šaltinius ir energijos našumą. Toks bus mūsų pasiūlymas, jį, su juo turėsite galimybę susipažinti. Į tą pasiūlymą įtraukiamos taisyklės, kuriuose kalbama apie investicijų į energijos našumą skatinimą. Kalbėsime apie geresnių techninių standartų suderinimą, taip pat prieigos prie tinklo klausimus aptarsime e, darės, žiūrėsime, ar galima apriboti vietos turinį, tai yra kliūtis energetikos e, sektoriaus plėtoti, kalbame apie e, vietoje gaminamas prekes, apie galimybę e, statyti naujas jėgainės. Taip pat bus ir bendradarbiavimo dėmuo, tai aptapta toje srityje ir ne tik toje srityje. Ačiū. It's, uh, uh, the, the next round of negotiations will Ir kitas dėrybų raundas, kaip girdėjome, bus balandžio mėnesį. Ir tuomet gegužės arba birželio mėnesį pasikviesime komisijos atstovus, kad dar kartą aptartume visus klausimus. Galbūt galėtumėte papasakoti, kada tos dėrybos bendrai bus baigtos? Ką, ką, ką Jūs manote? Kokia yra Europos komisijos perspektyva, nes mes norėtume žinoti bendrą darbų tvarkaraštį, neturiu maninę savaitėmis, mėnesiais, bet skaičiuojant metais, ar galėtumėte ką nors pasakyti? Na, aš negaliu spėlioti, bet visi supranta, kad pagal naują sistemą, jei ne šiais metais, tai, kaip žinote, JAV viskas užtrunka, e, kol pasikeičia administracija, kol jį įsibėgėja ir, ir jeigu ne šiais metais, tai, na, galbūt kitų metų pradžioje, bet aš tikrai spėliočiau dabar, jeigu, jeigu aš mokėčiau gerai prognozuoti, tikriausiai dirbčiau kitokį darbą. Kaip žinome, te, tai, žinome, Junktinės valstijos pasirašė laisvos prekybos sutartį su su kai kuriomis Pietričio Azijos šalimis. Taigi tuo šio požiūrio taško mums nesiseka taip kaip kitiems dėrėtis dėl e, dėrybų su JAV. Bet mes geriau deramės. Gerai, tarkime. Tai iš tikrųjų geras atsakymas. Ačiū už e, visą suteiktą informaciją ir, mėly kolegos, kaip žinote, Už 20 minučių prasidės balsavimas ir norėčiau kad tai turėtumėte omeny. 20 minučių susitinkame 10 valandą balsavimui. Uh, good morning, good morning, ladies and gentlemen, good morning. <laughs> Labas rytas. Lygiai dešimtą, kaip traukinių stotį, pradedam. Ir pirmiausia, mes rinksime trečią į tri komiteto vicepirmininką. pirmininką kvorumas yra, nes e, reikia 17 parlamento narių ir kai kurios frakcijos e, pranešė, kad kai kurie pakaitiniai nariai pavaduoja tikruosius įtė komiteto narius. Norėčiau pirmiausia suteikti žodį mūsų GUE koordinatoriui, kolegai Silikiotis kuris pristatys kandidatą poną Koklyčiek į šį trečio vicepirmininko postą. Prašom. Ta viskas paaiškės. Ponas Silikiotis. Είναι ο Ευρωβουλευτής που αντικατάσταση των συνάδελφων. Ponas Količiak yra iš Čekijos. Mes jį siūlome į trečio vicepirmininko postą. Ponas Količiak šiandien negali dalyvauti šiame posėdėje, nes turi kitų įsipareigojimų. Ir kadangi jis labai neseniai tapo kandidatu, mes pirmininkui nusintėme laišką, išdėstėme, kokia yra situacija. E, taigi, e, mano pasiūlymas ponas Količiak. Ačiū. Aš e, gavau du laiškus. Vieną atsiuntė GUE generalinis sekretorius. Ten sakoma, kad ponas Količiak kandidatuoja nuo GUE frakcijos ir taip pat jau patvirtinama, kad ponas Kolčiak sutinka e, būti nominuotas. Tai yra labai svarbus patvirtinimas. Ir ponas Jaromil Koklyčiak pats e, parašė laišką, adresuotą man kaip įtrio komiteto pirmininkui, e, kuriame praneša, kad negali dalyvauti šioje įtrio komiteto sesijoje Ir taip yra ne todėl, kad jis e, kažkaip nepakankamai vertina e, siūlomo posto svarbą, bet tiesiog e, jis turi tokių įsipareigojimų, kurie, kurios turi nuo vasario mėnesio, yra nuo tada įsitraukęs į tam tikrus veiksmus, yra prisėmęs tam tikrų įsipareigojimų, kuriuos turi atlikti šiandien ir rytoj. Ir jis e, rašo tame laiške, kad yra tradicinių pažiūrų ir nori išpildyti savo pažadus padarytus e, anksčiau ir todėl negalės šiandien dalyvauti įtrio komiteto posėdėje. Jis taip pat paaiškina, e, kuo užsijima dabar, daugiau nei 23 metus dirbo porceliano ir plieno pramonės, pramonėje ir todėl e, aiškina, kad e, darbas įtrė komitete yra būtent tai, kuo jis norėtų užsiimti. Taigi turime kandidatą, o dabar mano labai svarbus klausimas būtų, ar yra kitų kandidatų. Kitų kandidatų nematau. Tai tuomet galime plojimais patvirtinti kandidatūrą. Thank you very much, colleague. Let us go. Ačiū, kolegos. Sveikiname poną Koklyčiak. Jis vakar visą dieną dalyvavo posėdėje. Kai kurie tikriausiai prisimenate, nes jis labai aktyviai dalyvavo per visą posėdį nuo pat ryto iki pusės septynių. Antras e, balsavimo punktas - Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korejos e, Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės palidovinės navigacijos sistemos GNSS. Pirmiausia, atliksime bandomąjį balsavimą ir paskui e, balsuosime vieną kartą, nes balsuojame pagal supaprastintą procedūrą, pagal 50 straipsnio pirmą dalį. Bet pirmiausia, turime išbandyti, ar mūsų sistema tinkamai veikia. Noriu paklausti, ar esate pasirengę Velykoms? Štai toks klausimas. Pradedam balsuoti. Okay, the vote is closed. Baigėme balsuoti. Pažiūrėkime, kokie rezultatai. Nėra rezultatų. Daugelis pasiruošė Velikoms visi kiti liks dirbti per atostogas parlamente. O dabar periname prie elektroninio balsavimo ir balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigėme balsuoti. Patvirtinta 36 mm, už, 2 prieš, 1 susilaikė. Ačiū visiems, baigėme elektroninį balsavimą. Trumpiausias balsavimas mūsų istorijoje. Visi, matau, nusivylę, tas akivaizdu. Visi nusivylę, ką, ką dabar daryti. Now we go to the, to the next point of our. Periname prie kito dabar prakės punkto. ekonomiškai naudingas išmetamųjų teršalų mažinimas ir investavimas į anglės dioksido kiekio mažinimą e - ETS sistema. Kaip žinote, ETS yra labai aktualus klausimas į tie komitetui. Ir kolegos, jeigu norite išeiti iš salės, prašom išeiti tyliai ir greitai. Mes tikrai norėtume, kad jūs liktumėte ir dalyvautumėte, bet jeigu tai neįmanoma, tai prašom išeiti mm, tyliai. place finished now, oh, my goodness. <laughs> okay. Okay, thank you. Thank you. So. Taigi, ETS, EIDRE komitetui aktuali tema, jūs tai puikiai žinote ir mes turime galimybę apsikeisti nuomonėmis e, su komisija. Pradėsime nuo komisijos e, pasisakymo. Generalinis direktorius e, atsakingas pristatys šią temą, jis dalyvauja dėrybose ES vardu ir žinote, kad pagal 54 e, darbo tvarkos taisyklių straipsnį Europos parlamento ITRE komitetas e, yra atsakingas komitetas šioje srityje. Anglės nutekėjimas mums yra aktuali tema, kaip užtikrinti, kad mūsų pramonė išgyventų. Taip pat e, mes rūpinamės finansais, finansavimu energetikos sektorioje veiksmingumo, modernizavimo, inovacijų klausimai mums taip pat labai svarbus. Taigi ITRE komitetas turi tikrai e, didžiulę reikšmę, mūsų darbas yra reikšmingas ir prašom generalinio direktoriaus pasisakyti. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Man labai malonu pradėti šias diskusijas ir aš lauksiu jūsų nuomonių. Kokia yra šiandien situacija susijusi su klimato kaita? Paryžėje pasiektas istorinis susitarimas. Istorinis jis tuo, kad visas pasaulis e, prisėmė įsipareigojimus. Tai yra svarbiausias elementas, kurį reikia pabrėžti ne vien mes, bet ir besivystančios ekonomikos šalis ir Junktinės Amerikos valstijos prisijungia prie pastangų kovoti su klimato kaita. E, mes užsibrėžėme ambicingą tikslą mažiau nei 2 laipsniai Celsijaus ir dabar šios, šioje diskusijoje kai kalbėsime pirmiausia apie ETS sistemą, norėčiau pasakyti, kad didžiausia naujovė Paryžiaus susitarimo yra ta, kad visos šalis turėjo pateikti savo politikos planus. Tai yra tikrai kažkas nauja. Dabar mes turime tos planus ir žinome, ką šalis planuoja daryti energetikos, transporto, anglės CO2 teršalų mažinimo srityje. Ir apie pusę pasaulio šalių ketina įvesti kreditavimo sistemas arba sistemas panašias į ETS. Ir mm, jūs matote žemėlapį, e, kuriame matosi, kad e, jau Kinijoje yra dabar kuriama e, tokia E, prekybos apiversiniais taršos leidimai sistema, kaip kad mes turime. Ir Kinijos premjeras iki, pasakė, kad 2018-aisiais bus priimti atitinkami teisės aktai, o 2020-aisiais Kinijos CO2 taršos leidimų e, rinka bus dvigubai didesnė negu ES. Taigi tokie yra žingsniai šioje srityje. Trumpai, kokia yra dabartinė situacija. Europos vadovai, valstybių ir vyriausybių vadovai 2014 patvirtino ambicingus tikslus 40 procentų sumažinti CO2 taršą e, iki 2030-ųjų lyginant su 10-ojų dešimtmečiu. E, ir kalbama apie pastangų pasidalymą. Komisija rengia savo pasiūlymą šioje srityje ir vasarą e, pateiks konkretų pasiūlymą, bet e, į visus pasiūlymus reikia žiūrėti kaip į visumą, nes būtent to prašė vadovai 2014 pabaigoje. ETS tikslai yra 43 procentai mm, remiantis 2005 E, skaičiais, e, tai reiškia, kasmet e, turi būti sumažėjimas 2,5 procentai, aukciono dalis lieka ta pati 57 procentai. Ir tai yra labai svarbus sprendimai priimti valstybių vadovų. Dar vienas svarbus politinis sprendimas yra tai, kad nemokamo paskirstimo sistema E, turi būti tesiama siekiant išvengti anglės nutekėjimo. Ir dabartinė sistema baigsis 2005 metais. Taigi šiandien mūsų aptariami klausimai yra labai svarbus. Turime galvoti, kaip ta sistema bus tesiama po oficialaus pasibaigimo laikotarpio žinome, kad aukcionų dalis yra 57 procentai, vadinasi 43 procentai gali būti laisvai paskirstyti. Taigi, e, lyginamieji standartai turi būti mm, aiškus. Taip pat yra įsteigti fondai skatinantis inovacijas, e, modernizaciją energetikos sektoriuje ir taip pat mm, fondai, kuriais siekiama paspartinti modernizaciją mažesnės pajamas turinčiose šalyse taip vadinamas dešimtas straipsnis, apie tai kalbėsiu vėliau. Bet pirmiausia, anglės nutekėjimas. Leidimų skaičius, kurį mes galime suteikti e, kompanijoms, e, yra nustatomas pagal tam tikrą e, formulę. Yra lyginamieji standartai atskiriems produktams. Atsižvelgiama taip pat į bendrą produkcijos apimtį ir anglės nutekėjimo uh, faktorių. Ir tai yra trys elementai, e, kurie pateikiami komisijos pasiūlyme. Galima korekcija yra tam tikras e, korekcijos faktorius. Ir komisija savo pasiūlyme nurodo tokį tikslą, kad e, tarp sektorinis korekcijos faktorius nebus taikomas. Komisijos siekis minimizuoti galima tarp sektorinio korekcijų faktoriaus poveikį. Mes rengsime teorinį seminarą netrukus, kuris bus transliuojamas internetu. Ir rinkos stebėtojų klausime, ką jie mano apie tarp sektorinio korekcijos faktoriaus reikšmę. Bet mes tikimės, kad ta reikšmė bus ribota. Bet kvit pro quo yra tai, kad sprendimai yra geri dėl lyginamųjų standartų, dėl produkcijos ir dėl anglės nutekėjimo veiksnio. Kokie yra lyginamieji standartai? Tai yra mm, CO2 kiekis išmetamas e, gaminant vieną produkcijos e, vienetą. 2008-aisiais buvo nustatyti šie lyginamieji standartai ir jie buvo nustatyti iki 2013. Žinojame, kad e, bus technikos pažanga iki tada ir komisija pasiūlė, kad remiantis mokslinėmis rekomendacijomis mes numatytume 1 procentą technologinės pažangos veiksnį, priimdami sprendimus dėl lyginamųjų e, standartų. Bet, e, aišku, ne visada kalbame apie 1 procentą, e, vieni pasiekė tik 0,5 procentų, kiti 1,5 procentas. Kokie yra šio požiūrio privalumai? Kai priimami teisės aktai, visi pramonės dalyviai žinos, e, e, ko gali tikėtis. Taigi yra e, numatomas tikrumas pramonės įmonėms. Taip pat aišku, kas bus su inovacijomis, nes yra tokių, kas sako, pažiūrėkime, kaip veiks tas lyginamųjų standartų modelis. Mm, bet iš tikrųjų tie, kam geriau sekėsi praeitie, tarsi bus išstumti iš tos mm, sistemos. Taigi mes turime atsargiai elgtis galvodami apie kažkokias mm, kažkokį atlyginimą už inovacijas taikant lyginamosius standartus. Taigi mm, visą tai atsispindi direktyvoje ir dabar nebus vadovaujamas į komitologijos procedūrą, nes anksčiau ta procedūra buvo e, taikoma, mm, bet dabar taip nebebus. Taigi, lyginamieji standartai. Kasmet sistema yra atnaujinama, kasmet e, apie 1 procentų yra pakeičiami e, lyginamieji standartai, nes tarp 2008 ir 2020 metų tikrai techninė pažanga bus nemaža. Antrasis elementas mūsų formulėje yra um, geresnis suderinimas su produkcijos pokyčiais. Daug pramonės įmonių um, norėjo trumpesnių paskirstimų ciklų, tas atsispindi dokumente, taip pat norėjo trumpesnio laikotarpio ir simetrinio požiūrio. Gali būti didesnė arba mažesnė produkcija, laisvas paskirstimas arba mažiau laisvas paskirstimas priklausomai nuo ekonominio ciklo. Kas komisijai dar svarbu visame tame yra išvengti bereikalingos administracinės naštos, biurokratijos. Nes yra tokių mm, pasiūlymo, kurie gali iš tikrųjų lemti didesnį biurokratinę naštą valstybių narių lygmenių ir komisijos lygmenių ir mm, bendrovėms taip pat. Taigi mes mm, pirmiausia norime mažinti biurokratinę naštą. Tai yra Junkerio komisijos prioritetas. Ir todėl savo siūlomose teisės aktuose e, mes e, numatome kaip įmanoma paprastesnę sistemą. Ir Paskutinis elementas, siekiant geresnio suderinimo e, su produkcijos pokyčiais, yra mm, veiklos pradžios rezervas, nes e, iš tikrųjų, e, jeigu įmonė tik pradeda veiklą, tai ji gali turėti tam tikras išlygas susijusias su investicijomis. Ir trečias veiksnys anglės nutekėjimo veiksnys. Dabar mes turime labai ilgą sąrašą, 250 sektorių ir e, tame sąraše yra nurodyta, kurie sektoriai yra pažeidžiamiausi, e, kurie yra jautriausi konkurencijos ir anglės nutekėjimo požiūrių. Ir dabar e, Aišku, tas e, sektorių sąrašas yra per ilgas ir sunkiai valdomas, taigi mes jį supaprastiname ir dabar turime 50, 50 e, sektorių. Žinome, kad 75 procentai visų taršos leidimų yra paskirstama e, trijose sektoriuose - plieno, cemento ir chemijos sektorėje. Taigi matome, kad iš tikrųjų yra prasmės supaprastinti sistemą. Mm, turėsime dvi kategorijas anglės nutekėjimo mm, srityje. Tai pirmiausia, didelės rizikos mm, įmonės, kurios gaus 100 procentų lyginamojo standarto ir žemos rizikos įmonės, kuriams teks 30 procentų. Kas yra ta žema rizika? Tai reiškia, kad kai kurios bendrovės gali produktų kainą įtraukti tas sąnaudas, kurias patiria dėl ETS sistemos. Ir mes žinome, kad yra nemažai e, mokslinio tyrimų domenų, kad kai kurios bendrovės turi tokią galimybę perkelti savo patiriamas e, sąnaudas. E, ir mes e, iš tikrųjų turime galvoti apie didelės rizikos e, pramonės šakas, nes jeigu rizika didelė, mes nenorime, kad įmonės išsikeltų ar gamyba išsikeltų iš ES vien dėl to, kad mes turime tam tikrus klimato politikos tikslus. Mes norime, kad gamyba liktų čia, bet norime, kad CO2 emisijos būtų mažesnės. Taigi dėl korekcijos faktoriaus. Jeigu e, bus tinkamas e, sektorių sąrašas, tinkami lyginamieji standartai, tai korekcinio faktorius nereikės taikyti. Ir mūsų diskusijose su pramonės atstovais būtent tai ir išaiškėjo. Anglės nutekėjimas ar gamybos išsikėlimas yra tik viena e, dalis. Mes turime galvoti apie apsaugą e, globėjos konkurencijos e, kontekste. Bet yra ir kitas aspektas svarbu - skatinti inovacijas, modernizaciją ir investicijas į naują ir geresnę technologiją. Ir komisija siūlo tris priemonės šio požiūrio. Komisija, e, tiesą sakant, teikia šį pasiūlymą, nes valstybių vadovai pasakė, kad tai yra svarbu. Taigi, pirmiausia, mažos pajamas gaunančiams valstybėms narėms. Energetikos sektoriui daug leidimų gali būti suteikta nemokamai. Čia bus taikomas taip vadinamas 10C straipsnis. Antras fondas, antra priemonė yra inovacijų fondas. Tai yra labai uh, svarbus elementas Europos parlamentui, kai buvo kalbama apie rinkos stabilumo rezervą. Inovacijų fondo mm, dydis yra 450 milijonų leidimų. E, jeigu anglės kaina nedidelė, tarp 5 ir 10, tai matome, kad tai yra daugia milijoninis fondas skirtas privačioms pramonės bendrovėms, kurios investuoja uh, į netaršias e, anglės požiūrių technologijas. Taigi šis fondas yra labai svarbus elementas ir jūsų diskusijose tikrai jis buvo svarbus. Aš prisimenu diskusiją šiame komitete dėl e, rinkos stabilumo mechanizmo. E, taigi aš džiaugiuosi, kad tas fondas yra. Ir dar yra modernizacijos fondas skirtas mažas paėmės gaunančiams E, valstybėms narėms ir mažos e, ir vidutinės įmonės galės bus remiamos iš jo modernizacijos fondo. Mm, jame yra numatyta 310 milijardų leidimų, kas e, yra taip pat mm, piniginė prasme nemaža suma. Svarbus ne vien šių fondų dydis, bet svarbu ir tai, Taip mes toliau skatinsime investicijas e, į inovacijas ir netaršias technologijas Europoje ir tai lems, ar mes akcentuosime švarias technologijas, ar investuosime į, į naujas technologijas. Nes e, iš tikrųjų gali būti pasirink, pasirinkta investuoti į naujausias e, technologijas arba galim rinktis, e, pavyzdžiui, e, išmanės transporto priemonės, elektra varomas transporto priemonės. Taigi turime pasirinkti tinkamą kryptį, kalbant apie investicijas. Modernizacijos fondas Taigi inovacijų fondas yra skirtas visoms valstybėms narėms, o modernizacijos fondas um, mm, mažesnių pajamų valstybėms narėms, dešimčiai valstybių narių. Ir šis modernizacijos um, fondas bus naudojamas pirmiausia tų valstybių narių, kurios. Um, tiksliau, daugiau informacijos apie šį fondą prašo tos valstybės narės, kurios juo nesinaudos ir kurios prašo uh, E, daugiau skaidrumo apie tai, kaip šis fondas veiks. Komisija nenori iš tikrųjų, kad būtų e, kažkokios teikiamos e, lengvatos kai kam, bet kad būtų iš tikrųjų viskas skaidru ir kad Europos investicijų bankas būtų įtrauktas į modernizacijos fondo veiklą. Ir galiausiai dešimtasis C straipsnis. Tai yra nemokami leidimai mažų ir vidutinių pajamų valstybėms narėms. Tai yra uh, priemonė, kuri padės palengvinti ar pritraukti investicijas. Mes kalbam apie didžiulės sumas, milijardus eurų. Taigi komisijos nuomonė labai svarbu mm, užtikrinti, kad procedūra būtų konkurencinga, kad būtų laikomasi valstybės pagalbos taisyklių. Todėl komisija siūlo konkurencinio, mm, tiksliau dėrybų e, konkurso procedūrą Tai yra taip pat labai svarbu energijos sąjungos kontekste ir elektros vidaus rinkos veikimo prasme. Na, šios detalės yra techninės pakankamai, nenorėjau, kad jų būtų per daug, bet kita vertus jų reikia, kad būtų paprasčiau mums diskutuoti. Taigi, du ramščiai - anglės nutekėjimas ar gamybos išsikėlimas, kaip spręsti mūsų įmonių problemas ir kita vertus, kaip e, skatinti investicijas, kurios lems švarę netaršę ateitį. Ačiū generaliniam direktoriui už um, pasisakymą. Paaiškinote tikrai nemažai svarbių dalykų apie tą sistemą. Norėčiau dabar paprašyti mūsų pranešėjo, pono Federliai, pasisakyti šio klausimu. Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad mūsų svečias jau pas mus atvyko e, ir sveika daug informacijos apie ETS sistemą. Aš visų pirma norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams ir visai mūsų komandai už tikrai puikų bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad jis ir ateityje bus toks pat. Likščiau mes sustikome su 8 e, valstybių narių, 20 e, pramonės sektorių, NVO E, e, ir kitais subjektais. E, šiandien po pietų mes daugiau kalbėsime apie anglės dioksido kiekio mažinimą, anglės nutekėjimą. Na, o dabar noriu pasakyti, kad pradėsiu renkti savo nuomonę, remsiuos visa gauta E, informaciją, tiek tą informaciją, e, kuri buvo gauta elektroniniu paštu, tiek ir susitikus su vairiomis susijusiamis pusėmis. Gegužės 23 dieną bus e, dokumentas aptarėtas šitame komitete. Pakeitimus bus galima teikti iki gegužės pabaigos. Balsavimas komitete vyks Liepos 12 dieną. Tiksliau, pakeitimai bus aptarinėjami Liepos 12 dieną. Na, o balsavimas vyks e, spalio 13 dieną. Kaip žinia, MSA e, nuomonė irgi yra svarstama. Atėjo pats laikas pasiekti rezultatų. Tikrai norėčiau, kad e, būtų rastas visapimantis kompromisas. Tikrai norėčiau paraginti ir kitus komiteto narius E, teikti savo pastabas. Tikrai mano duris yra plačiai atvertos visiems kolegoms, jeigu turite kokių nors pasiūlymų. ITRA yra labai svarbus e, e, komitetas, mes atstovavome pramonės sektorių, bet labai svarbu, kad nuomonę paremtų ir didžioji Europos parlamento narių dauguma. Mes bendradarbiaujame su Jan Duncan iš Envi komiteto ir Taip pat e, daug bendravome ir su suinteresuotomis pusėmis. Tikiuosi, kad galų gale abiejose komitetuose ir šiame komitete ir NB komitete e, bus rastas tinkamas, e, tinkama pusiausvara tarp aplinkos apsaugos ir pramonės interesų. Dabar konkrečiai dėl šios nuomonės. ITRE komitetas E, iš tikrųjų laikosi labai tvirtos pozicijos, tai jau yra žingsnis į priekį. E, mes turime bendrų e, kompetencijų su Envi komitete dėl laisvo nemokamo emisijų priskirimo, free allocation, taip pat ir dėl TNC atsiprašau, dėl 10 C straipsnio. E, tiek e, ženginių pastabų iš mano pusės. Aišku, dar reikės svarstyti ir kitus aspektus. E, visų pirma, emisijų priskirimas ir anglės nutekėjimas yra būtina mažinti CO2 emisijas, išlaikant ir pramonės sričių konkurencingumą. Turiu omeny ypač tas pramonės sritis, kurios dabar suturia su didelė konkurencija pasaulyje. Taip pat yra būtina, kad kai kuriuose sektoriuose būtų taikomos išimtis dėl emisijų priskirimo siekiant išvengti anglės nutekėjimo. Komisijos pasiūlyme yra jau numatytos E, tam tikros e, lengvatos, bet ne visiems sektoriams, dėl to mums teks apsispręsti, kuriems. Ir čia aš siūlysiu e, kompromisinį paketą. Aš manau, kad toms įmonėms, kurios dirba veiksmingiau, turėtų gauti tam tikrų lengvatų dėl relocation system. tikrai ne visos įmonės pasiekia tokių pačių rezultatų. E, ta e, paskirstimo sistema turėtų būti pagrista realių požiūrių ir ypač turėtų būti teikiama parama tiems sektoriams, kurie daugiausias durė su, nute, su anglės nutekėjimu. E, reikėtų užtikrinti, kad sistema vis dėlto nebūtų pernelik komplikuota. Dabar dėl inovacijų sistemos Reikėtų skatinti e, tokias technologijas, kurios e, e, mažina CO2 emisijas. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad ir pramonės sektorija būtų naudojamos CO2 emisijas mažinančios technologijos. Tam, kad būtų skatinamas technologijų naudojimas, E, tam, kad iki 2050 metų e, CO2 emisijos sumažėtų 80-90 procentų, yra būtina pritraukti ir finansavimą iš privataus sektoriaus, kuriant naujas technologijas. Investicijų fondo taisyklės neturėtų būti pernelyg sudėtingos, turi būti suteiktos galimybės to fondo lėšomis pasinaudoti. E, toliau modernizavimo fondas E, iš šio fondo turėtų būti e, skatinamos, e, skatinamas tam tikrų pramonės sričių modernizavimas. Turiu ypač omeny dešimt valstybių narių, kur, kurios, kurių pajamos yra pačios mažiausios. Taip pat būtina užtikrinti ir reikalingą skaidrumą. Pirmininkė netrukus baigsiu, bet dar pasakysiu, kad dėl modernizavimo fondo reikia uh, rasti tinkamą pusiausvyrą tarp Europos investicijų banko, Europos komisijos ir įvairių valstybių narių. Na ir dar pridursiu, kad šiuo metu vyksta diskusijos apie tai, kaip e, reikėtų elgtis po Paryžiaus konferencijos. Pirmininkas, jūs dar diskusijų pabaigoje galėsite šitą pridurti. Tai gerai, tai aš tuomet vėliau dar pakomentuosiu Paryžiaus konferenciją. Gerai. Tiesą sakant, tikiuosi, kad kolega iš Envi komiteto, Ian Duncan, taip pat pas mus atvyks, nes labai svarbu, kad būtų palaikomi e, nuolat, nuolatiniai kontaktai su pagrindiniais pranešėjais. Jam nepavyko atvykti, bet galbūt e, kiti kolegos iš EKR e frakcijos jį galėtų įtikinti dėl pačių svarbiausių klausimų. Dabar EPP frakcijos vardu pasisakys pane Delangė, prašom. Ačiū pirmininkė. Tiesą sakant, būtų man įdomu išgirsti Frederiko nuomonę apie padėtį po Paryžiaus konferencijos. Šiek tiek palūkėsime Mes vėliau dar aptarsime ir šiame komitete įvairias Paryžiaus sustarimo techninės detalės, tokios diskusijos vyks ir Envi komitete. Reikės dar atsakyti daug klausimų. Aš tikrai norėčiau e, padėkoti Frederiko komandai už puikų darbą. Ačiū už tai, kad įvyko tiek daug sustikimų su šešėliniais pranešėjais. EPP frakcija mano, kad e, iš tikrųjų mes turime prisimti atsakomybę ir už ateinančias kartas ETS sistema yra strateginės svarbos. Mes esame įstikinę, kad ETS e, ir sistema turėtų būti vertinama ir globaliame kontekste. Esu tikra, kad e, aplinką labiausiai teršia kai kurie e, sektoriai bet vis tiek e, šie sektoriai taršia aplinką 2-3 kartus mažiau negu kad tie patys sektoriai e, Kinijoje. Taip pat noriu pasakyti, kad mes e, Europos Sąjunga dabar prarandame kai kurios tikrai labai svarbius sektorius. Tai yra ir plieno sektorius, ir trašų sektorius. Tačiau E, tikrai, e, žvelgiant iš globalios perspektyvos, būtų didelė klaida, jeigu būtų tiesiog sunaikinti šie mūsų sektoriai. Žinau, kas vyksta Kinijoje. E, mes prarandame mūsų pramonę, taip atsitiko ne tik dėl ETS, bet ir dėl konkurencingumo. Vis dėlto tikrai labai svarbu, kad tų pramonės sektorių visiškai neprarastumėm iki to laiko, kol ir kitos pasaulio šalis pradės kažką tai daryti, kovodamas su aplinkos tarša. dėl e, emisijų mažinimo svarbu atsižvelgti ir į ES pramonės sektoriaus poziciją. Taip pat, e, ko gero, šią sistemą e, dar reikės keisti. Komisijos pasiūlyme reikės nemažai pakeitimų. Dėl tų free allowances, lengvatų, tam tikra, tikrais atvejais jų tikrai reikės. Tai yra taip pat būtina norint atsižvelgti į realią padėtį ir e, dabartinius faktus. Mes šiuo metu svarstame įvairias alternatyvas. Galvojame apie tai, kokios alternatyvos būtų pačios veiksmingiausios ir išmintingiausios. Be abejo, mes norime kovoti su klimato kaita, tačiau tuo pačiu metu yra būtina apsaugoti ES pramonę pasaulyje. Mes norėtumėm sumažinti anglijas nutekėjimo riziką, jau tikriausiai tą supratote iš mano ankstesnių pastabų. Ir be abejo, mes norėtumėm skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Kol kas inovacijoms mes dar neskiriame pakankamai daug dėmesio. Ir manau, kad mūsų komitetas čia turėtų laikytis ambicingų tikslų. Beje, turiu konkretų klausimą komisijai. Mes žinome, kad dar pasirodys pasiūlymas dėl ne ETS sektorių. Yra jaučiamas spaudimas į ETS sistemą įtraukti ir tam tikrus naujus sektorius. Ir manau, kad apie tai dar tikrai reikėtų diskutuoti. Kaip jūs e, konkrečiai vertinate kai kurių papildomų sektorių įtraukimą į ETS sistemą? Ačiū. Mėly kolegos, nekalbėkime daugiau kaip po tris minutės, nes vis dėlto mums skirtas laikas yra ribotas. Dabar SND frakcijos vardu prašom. O vulėje aš. Marta. Pirmininkė, man susidaro įspūdis, kad kiekvieną kartą, kai mano eilė kalbėti, jūs primenate, kiek laiko skirta pasisakymams E, komisijos atstovas kalbėjo 17 minučių. Na, aš tiek nekalbėsiu, bet pabandysiu pasakyti tai, ką aš noriu pasakyti ir noriu padėkoti už šias diskusijas, kurios tikrai svarbios. Dėkoju komisijos atstovui. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, jog mūsų sistema e, neturi lygių pasaulyje ir nors, tai, nors, nors ja, ja, girdime įvairiausias deklaracijas, tačiau aš nesuprantu, ko mes siekiame. Iš tikrųjų, tik, tikrasis mūsų siekis ir, ir ką mes turėtume e, padaryti prieš reformą visų pramonės veikėjų atžvilgių užtikrinti jiems vienodas sąlygas, ko šiandien nėra. Keli e, pastebėjimai ir keli pasiūlymai. E, šiandien galiojanti sistema padeda mažinti CO2 emisijas. Tai tiesa, Kita vertus, e, kalbame apie transportą, žemės ūkį, visus nepramonės sektorius, ką tie sektoriai daro, ką jie darys, kad būtų sumažintos CO2 emisijos. Sutarėme dėl to, kad e, CO2 kaina būtų tokia, kad būtų skatinamos investicijos, tačiau e, perio, laikotarpį, kuris praėjo, ta sistema nesuvaidino savo vaidmės, nes CO2 e, kaina dabar yra tikrai nedidelė ir, ir ji tikrai neskatina investicijų. Ir nežiūrinti tai, kad 2019 įsigalios rezervinė sistema, nežiūrinti tai, e, tikėtina, kad kaina iki 2030 už toną CO2 bus 25 eurų. 25 eurai. Taigi noriu žodžiu šį kokį klausimą. Kada tikėtis CO2 kainų pakitimų ir, kaip žinote, Prancūzija pasiūlė CO2, e, CO2 koridoriaus pasiūlymą. Tai, man tai atrodo, yra įdomi, įdomi mintis e, kaip už, reikia e, užtikrinti reikalingas investicijas, nes mes kol kas negalime kalbėti apie šią sritį kaip apie rinką, nes dabar yra perteklinis e, leidimų taršai kiekis ir šiandien dar nepavyksta. E, laidoti, saugoti CO2 ir tai ypač aktualu kai kuriems sektoriams. Ir tie, kurie sako, kad e, mažinamos CO2 emisijos, jų, jų iš, iš teršalų kiekis mažėja dėl to, kad uždaromos gamyklos, o ne dėl to, kad kažkaip technologinėmis priemonėmis pavyksta sumažinti CO2. Kuo šią sistemą pakeisti? Reikia griež, griežčiau akcentuoti kvotų panaudojimą valstybėse narėse, tą jau sakė kiti kalbėtojai, ir vengti bandymų kvotas paversti pinigais, kaip buvo bandama daryti praeitie. Reikia išlikti labai budriems dėl to, kas daroma, kur link viskas krypsta, kad reikia siekti pertvarkymos, pertvarkymo. Ir e, žinau, kad pirmininkas jau mane tuo bus pasirengęs mane nukirsti. Tai tas pasiūlymas, kuris rengiamas, yra tikrai prieštaringas ir kad, ir kad neakcentuojami e, šiltame efektą sukeliančių dujų teršalai. Kaip su tarša tarp valstybinių mastų? Reikia kurti pertvarkymo fondą, kuris būtų skirtas regionams, lab, kurias labiausiai palies šios priemonės. Ponas Foksaka ir frakcijos vardu, ačiū pirmininkė, kalbėsiu Hamzelev Henko vardu, kuris negalėjo ateiti į posėdį ir aš perskaitysiu man jo perduotą kalbą. Reikia pripažinti, kad grinai e, europinės ETS sistemos nepakaks įveikti klimato kaitą ir pasipriešinti klimato atšilimui. E, ir abejotinas ir jos poveikis teršalų kiekio mažinimui. Importuojamų teršalų kiekis padidėjo, nors ir sumažėjo vietoje gaminamų teršalų. E, Klimato kaita yra pasaulinė problema, kuri reikalauja pasaulinio sprendimo. Europinės sistemos būtent dėl to nepakaks, nes ji netižvelgia į pasaulinį klimato kaitos e, aspektą ir sukuriamas paradoksas. E, šalis, kurios labiausiai teršia, e, įgyja pranašumą konkurencinį ir Nežiūrinti tai, ATS sistema yra geriausia rinkoje esanti priemonė. Todėl ES turi visiems rodyti pavyzdį, tačiau turi siekti savo e, CO2 rinką susijęti su kitu kitų šalių rinkomis, pavyzdžiui, e, su Australijos, Japonijos, Šveicarijos. Dabar tai dėl to deramas. Sėkminga šių pastangų baigtis tikrai užtikrintų pa, e, pagreitį ir sukurtų tarptautinę rinką. Tam, kad ATS sistema funkcionuotų, bet kokios e, valstybės kišimosi galimybės turėtų būti ribotos. E, taip pat reiktų, kad kistų kaina, nes dabartinė CO2 kaina yra per maža. Reikia apriboti e, sektorius rytį, kurie, kuriems taikomos priemonės pagal CO2 emisijų sąrašą ir taip pat akcentuoti stambius ir mažesnius sektorius. Dažnai tie sektoriai, kai kurie iš tų sektorių yra netokie veiksmingi. Ir, pavyzdžiui, dujų gavybos, dujų gavybos iškelimas svetur apsimoka iš aplinkosauginio požiūrio taško. E, kalbant apie investicijas ir privatų sektorių, tai reikia pasakyti, kad e, stambios privataus sektoriaus įmonės e, turi lėšų inovacijoms, tačiau nebūtinai yra paskata rinktis ekologiškas inovacijas, reikia skatinti e, tokių e, tokių sektorių plitimą. Komisijos narys Moidas patikė pasiūlymą dėl Europos inovacijų tarybos įsteigimo. Jeigu tokia taryba būtų įsteigta, klausimas, kaip susijusios kitos institucijos bendradarbiautų siekdamos inovacijų skatinimo Europos Sąjungoje. Pone, tai buvo e, Henkelio komentarai, dabar aš pridursiu savo pastebėjimus. Šiandien išgirdome apie kriterijų, į kriterijus orientuotą sistemą ir jos tikslas užtikrinti 1 procento e, našumo augimą kiekvienais metais. E, kaip bus su netokiamis konkurencingomis pramonės rytimis Europos Sąjungoje, kurios vis dėlto yra daug našesnės, daug konkurengesnės nei jų konkurentai Kinijoje ar kitose šalise? baiminosi, kad tai, ką mes padarysim, nors ir išstumsime ir iš, iš verslo e, ne, nenašiausias 25 procentus įmonių plieno, perdirbimo e, sritise, vis dėlto tos netokios našios įmonės Europoje vis tiek yra e, našesnės už konkurentus svetur ir vis dėlto ir būtent dėl to CO2 teršalų kiekis Europoje išauks. Ponas Erikson, žaliųjų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. ETS sistema akivaizdžiai nepasiteisino, nefunkcionavo taip, kaip buvo sumanyta ir CO2 kiekis sumažėjo visų pirma dėl ekonominės krizės, o ne ETS sistemos dėka. Pastebiu daug dabartinės sistemos E, trūkumų, vietų, kur jį nefunkcionavo, ETS paskatos e, persitvarkyti, persitvarkyti ir modernizuoti emisijų sistemą yra labai menkos arba paskatos e, orientuoja netinkamą kryptimį ir tai yra svarbiausia problema. Noriu aptarti keletą dalykų. Visų pirma, iš ankstinis leidimų taršai skirimas. Problema yra ta, kad kai kurios įmonės turi daugiau leidimų taršai, nei joms reikia ir jų gamyba yra dažnai daug mažesnių apimčių nei, nei tie leidimai taršai, kuriuos jos turi. Ir čia turime kai ką pakeisti. Turime orientuotis į realios gamybos e, duomenis ir, ir tikru, tikruosius CO2 taršos skaičius. E, bando, bandau taip pat paremti Junktinės karalystės siūlomą pakopinį požiūrį. Netiesioginių kaštų klausimas yra dar viena problema, nes šioje sistemoje valstybės gali mokėti už didesnės, e, gali finansuoti didesnės aukštesnės elektros kainas ETS sistemos dėka. Man tai atrodo nelogiška. Kaip numatyti ES teisėje, vartotojai turi teisę rinktis energijos tiekėją, o pramonė gali nuspręsti, ar ji nori pirkti energiją iš teršėjo ar iš švarios energijos gamintojo, o kainos rinkoje, kaip žinome, nustatomos remiantis pasiūla ir paklausa, o ne sąnaudomis, ne pačiais kaštais. Tai iškraipo rinką, nes kai kurios įmonės E, gauna kompensaciją neteisingų pagrindų, kitos ne, kartais viskas būna atvirkščiai, tos, kurioms reikia paramos kompensacijos negauna jos, tos, kurioms jos nereikia gauna irgi jeigu jos gyvena didesnės gerovės valstybėje, kuri gali sau leisti tokias kompensacijas. Trečias pastebėjimas Deja, šiuo atveju komisija eina tuo keliu, kad visiems reikia kompensuoti visus, reikia paskautinti, nes visi gyvena labai skurdžiai. Nemanau, kad tai teisingas pasirinkimas. Taigi, e, energetikos sektoriaus e, pereimas į modernesnį etapą. Didesnę dalį finansinių išteklių dabartinėje sistem, sistemoje, investicijų sistemoje ateina pagal dešimtas C straipsnį. Pagal jį elektros energijos gamybai galima skirti leidimus, taip pat skatinti švarę, švarios energijos gamybą, energijos derinyje. Manau, kad tai problema, nes čia yra paskatos išlaikyti uh, anglies uh, ir kitų iškastinių e, išteklių panaudojimą. Tai neteisinga, ponas Silkijotis. Manau, kad visi suprantame, kad būtina pakeisti ETS sistemą, tačiau sistemos, ETS sistemos peržiūra, kaip ją siūlo komisija, vietoj to, kad būtų siekiama sumažinti emisijas, bandoma dėja padidinti konkurenciją ES viduje ir duoti nemokamus leidimus taršai pramoniai įmonėms, kurios bando išsikraustyti šią. Mes ne, GUE nenorime tokios sistemos, kuris skatintų, kuri leistų didžiosiams įmonėms dar padidinti savo pelną. Jie sukėlė didžiausių problemų dėl klimato kaitos ir mes nepalaikome pokyčių, kurie būtų mm, e, besivystančių šalių sąskaita palankesni išsivyšiusiam šalims. Man atrodo, kad reikia sugriežtinti kriterijus, modernizuoti sistemą ir taip užtikrinti aplinkosaugą bei paremti, užtikrinti geresnius gyvenimo gerovės standartus žmonėms. Turime atsižvelgti į skirtingas šalių situacijas, ypač į sąlygas e, pietų valstybėse, kurios išgyvena siaubingą ekonominę krizę. E, ekonomika išgyvena nuosmukį ir tai taip pat reiktų atsižvelgti. E, kalbant šią kryptimį reikėtų griežtesnių priemonių ir didžiausių teršėjų atžvilgių. Valstybės narės turėtų turėti galimybę net, netaikyti šios sistemos priemonių mažiesiems teršėjams, kurie nesukėlė tokių didelių problemų ir tokiu būdu galėtume apsaugoti ypač smulkų verslą, ypatingai šeimos verslą, toliau valstybės pagalba. Neturėtume čia siekti harmonizacijos, nes tuo atveju nebūtų atsižvelgta į kiekvienos šalies į ypatumus valstybės pagalba turėtų būti valstybei palikta teisė, atsižvelgiant kiekvienos šalies ypatumus. Vietoj to, kad būtų iškeltas tikslas didinti konkurencingumą ir remti didžiasias įmonės, sistemą reformuojant reikia įdėkti paskatas inovacijoms, reikalingų pokyčių ekonomikai bei modernizavimui, visuomenės e, gyvenimo gerinimui. Ačiū and on behalf of INF, e Madam Kapel. Pone Kapel. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui. Jis tikrai dirbo labai profesionaliai, organizavo seminarus, teikė mums informaciją, įtraukė į, visą, į šį procesą visas suinteresuotas puses tam, kad parengtų tinkamą nuomonę apie tą sistemą. Dosė yra be galo svarbi, svarbus, nes čia kalbame ne vien tik tais apie priekybą apivartiniais taršos leidimais, tai turi poveikio ir e, energijos efektyvum, e, veiksmingo panaudojimo direktyvos įgyvendinimui. Kalbant apie tuos sektorius, kurie sunaudoja daug energijos, taip kaip jau sakėm, uh, vakar, čia svarbus ir tarptautinis konkurencingumas. Komisaras Katainen vakar kalbėjo apie antidempingo ir kitokias priemonės, e, kurias galėtumėm taikyti tose sektoriuose, kurios naudoja daug energijos, ypač plieno sektorija. E, kaštai auga ne vien tik tais dėl ETS, bet ir dėl aukštų energijos kaštų, taip pat ir darbo kaštų Ir tai irgi svarbu turėti omeny, kalbant apie 20 procentų tikslą 20 metams. Dėl ETS sistemos ir kas daugiausia teršia. 2012 metais e, e, e, Europos Sąjunga e, sudarė 10 procentų visų taršos apimčių, Kinija e, tuo tarpu 25 procentus. Mes iki 30 metų tas e, taršos apimtis mažinsime 5 procentais, tuo tarpu Kinijoje emisijos tik padidės. Tas pats pasakytina ir apie kitas besivystančias šalis, kurios dabar jau sudaro 23 procentus viso pasaulio taršos. Yra būtina padėti mūsų e, pramonės sektoriams, kurie sunaudoja daug energijos. Taip pat e, e, noriu dar paminėti ir jau minėtus fondus. Tiek inovacijų, tiek ir modernizacijos fondai be galo svarbus. E, inovacijos fondas galėtų skatinti įmonės daugiau investuoti į naujas technologijas. Na, o dėl modernizavimo fondo, tai jis turėtų padėti dešimčiai mažiausias pajamas gaunančių valstybių narių. E, kaip kad sakė komisija, E, iš tikrųjų, reikėtų kiek įmanoma veiksmingiau panaudoti tą sistemą, e, naudojant, pavyzdžiui, tokius viešuosius, viešųjų pirkimų konkursus, kur dalyvių skaičius ribotas. Ačiū. Dar 11 kolegų paprašė žodžio. Koordinatoriams skirime po 3 minutės, o kitų kolegų prašysiu pasisakyti ne ilgiau nei po 2 minutės, nes kitaip e, nespės pasisakyti 11. Ponas Rūbik pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Iš prezentacijos paaiškėjo, kad tikrai Kalbam apie labai didelius, didelės apimties pasiūlymus. Manau, kad čia reikėtų atsižvelgti į poveikio vertinimą. Jeigu mes norime iki 20 metų 20 procentų e, padidinti gamybos apimtis, tai matome, kad nuo 2008 metų vis dėlto gamybos apimtis sumažėjo 8 procentais. Kaip galima būtų užtikrinti, kad ateityje gamybos apimtis didės, bet kad bus vykdoma tvari gamyba, tai yra esminis klausimas. Toliau dėl 2030 metų tikslų, čia irgi yra numatyti gamybos apimčių tikslai, galėtų tai būtų, pavyzdžiui, 30 procentų tikslas Mano regione tai irgi labai aktualu, tai padėtų sukurti ir papildomų darbo vietų. Galbūt reikėtų atlikti poveikio vertinimą apie tai, kaip kuriamos naujos tvarios darbo vietos. Taigi viena vertus reikia e, poveikio vertinimo, antra vertus reikia atsižvelgti į MVI padėtį. Naujų technologijų dėka galima sukurti nau, daug naujų darbo vietų. Čia, aišku, reikėtų peržiūrėti ir administracijos kaštus tiek europinių, tiek tarptautinių, tiek ir nacionalinių lygmenių. Kokius kaštus patirime? Kaip tie kaštai paskaičiuojami? Ir ką būtų galima padaryti, norint sumažinti biurokratiją? Taip pat reikėtų, kad sistema būtų kiek įmanoma skaidresnė. CO2 emisijų mažinimas yra e, susijus, susijęs ir su importu. Dabar iš kastinio kūro mes importuojame už 400 milijardų eurų ir e, be abejo būtų svarbus tikslas šios apimtis sumažinti. Blanko Lopes, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū svečiui už jo pasisakymą. Norėčiau pasakyti porą dalykų. Kai kalbame apie netiesioginių išlaidų kompensavimą toms pramonės šakoms, kurioms e, kelia anglės nutikėjimo grėsmė, aš tikrai tam e, pritarčiau. Mes turime tik užtikrinti, kad kompensuojama nebūtų vartotojų sąskaita elektros, per, per elektros sąskaitas. Kai dėl inovacijų fondo aš manau, kad e, labai svarbu uh, E, taikyti visus sprendimus, kurie padėtų mažinti CO2 emisijas. Mes turime turėti aiškius e, tinkamumo kriterijus, turėtume prioritetizuoti mokslinius tyrimus ir investuoti e, į progresyviausias technologijas, kurios padėtų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Ir turime galvoti apie ilgalaikį laikotarpį. Taip pat e, reikėtų kalbėti apie išmanius tinklus, e, išmanius miestus. Ir galiausiai paskutinė pastaba dėl aukcionų dalies. Ji neturėtų mažėti. Ačiū, kolega Kariniš. Ačiū, pirmininkė, porą pastabų. Perskaičiau visus komisijos dokumentus ir štai kokia man kilo problema. Nematau to, kas būtų poveikio vertinimas. Kokį poveikį tai padarys darbo vietoms Europoje? Savai mes suprantama, kad visame pasaulyje reikia mažinti CO2 emisijas. Tai aišku, bet koks bus poveikis ir kokią galite pateikti analizę, kokius konkrečius e, duomenis, ką tai reikš darbo vietams. Ir antras klausimas, kaip e, su investicijų praradimu, gal kalbėkime ir apie investicijų nutekėjimą. Sabu ne vien, kad gamybos įmonės e, išsikels, bet ir investicijos, taip pat investicijų nebus Europoje, taigi bus prarandamos galimybės. Ir trečias mano klausimas Mano valstybė narė Latvija yra žalia šalis, švari šalis, apie 20 procentų mm, tik tai mes panaudojame ETS leidimų priešingai, ar lyginant su 50 procentų Europos vidurkiu. Jeigu kažkas užsidirba parduodant emisijas, tai na, turėtų būti įmanoma transporto sektoriuje, kitose e, sektoriuose, tai taip pat reikštų naujas darbo vietas, langų gamyba, langų keitimas, pavyzdžiui. Ar nebūtų galima perinvestuoti sutaupytas e, lėšas į tolesnį CO2 sumažinimą. Bet svarbiausias klausimas - poveikis e, darbo vietoms. Pone Grifin, ačiū pirmininkė. Ir ačiū generaliniam direktoriui. Tikrai labai svarbu tai, ką pasakėte, svarbu įsiklausyti į suinteresuotų šalių nuomonę ir sudėlioti teisingai prioritetus. Visiškai pridariu Frederiko požiūriui ir, kaip sakė kai kurie kolegos prieš mane, kalbame ne apie kovą tarp įmonių ir aplinkos, o kalbame apie tvarę aplinką ateities kartoms, tuo pat metu išsaugant mūsų pramonės sektoriaus konkurencingumą. Turime daryti ir vieną, ir kitą. Mano pastabos dėl bendros, ben, bendros sistemos veikimo ir to, kaip valstybės narės panaudoja lėšas. Man kelia susirūpinimą tai, kad nėra skaidrumo, kaip valstybės narės panaudoja pajamas iš aukciono. Aš manau, kad e, tam, kad eitume tinkama linkme, valstybėms narėms reikia aiškesnių gairių, kaip tas lėšas panaudoti kovojant su klimato kaita ir kuriant darbo vietas dėl anglės nutekėjimo. Aš manau, kad mums reikėtų tikslinio požiūrio. Dabartinė sistema nėra paremta faktais, konkrečiais duomenimis ir e, tikrai sukuria nemažai painiavos ir netikrumų. Mes turime turėti konkrečius duomenys ir neturėtume vadovautis lyginamaisiais standartais, kurie parengti vadovaujantis 2008 gamybos rodikliais. Aš esu pirmos kartos airių imigrantė. Norėčiau palinkėti laimingos Patriko dienos visiems airiams. Ponas Šafhauseris. Noriu visų pirma kai ką pasakyti komisijai. E, kolegos iš skirtingų politinių frakcijų pasisakė, išsakė savo kritikos žodžius, e, bet aš manau, kad jūs nesižvelgsite į tai, kad jūs tęsite darbą kaip tarsi nieko nebūtų ir taip yra nuolatos. Arba jūs esat, dirbate veiksmingai ir tai tikrai yra katastrofa, arba jeigu neveiksmingai veikia šis sektorius, tai taip pat katastrofa. Noriu pasakyti, kad jeigu bandytumėte būti nuoseklus, tikriausiai turėtumėte atsižvelgti į mano kolegos Marta išsakystas pastabas dėl CO2 išlakų koregavimo dėl pasienio aspektų. Taip pat, jeigu norite dirbti našiai, reikia atšvelgti ne tik į pramonę, kuri iškeliamas svetur ir tai reiškia, kad tarša didėja ir, pavyzdžiui, ypač jūrų transportas sukuria 5 procentus taršos, ypač šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Ir todėl ne tik dėl politinių sumitimų išskiriama gamyba ten, kur e, ir šiaip tarša didesnė, ten teršiama labiau, bet dar transportas labiau teršia ir kalbėdamas apie Europą, aš esu tikęs, kad jūs nieko nepasieksite. Manau, kad problema e, yra komisija, e, demokratiška Europa ir dėl taip pat tą patį sakiau, nieko nepasieks e, dėl komisijos. Generolas Degolis tai ypač akcentavo. Jūs sunaikinsite Europą, jūs kaip tik ją naikinate. Aš suprantu, kad jūs važiuojate bėgiais link rezultato, o rezultatas projekto sunaikinimas, kuris tokiu at, kitu atveju galėtų, būtų, galėtų būti nuostabus, bet tai yra katastrofiškas. Ir mes visi tam pasitarnauja. Ačiū, ponas Nika. Mă bucur, domnule director general, că ne vedem. Ačiū. Norėčiau padėkoti Jums, generalinį direktorių, už tai, kad pas mus šiandien atvykote. Vakar po pietų išgirdau, kad e, plieno sektoriaus lūkesčiai tiesiog reikštų antidempingo proceso pratesimą. Aš e, šiandien grįšiu atgal į savo gimtinę, kur uh, E, yra įsikūrusios pačios didžiausios Europos liejyklos. Ir turiu pasakyti, kad e, žmonėms labai aktualu, ar energijos kaštai auks ar ne. E, jokioje komisijos prezentacijoje nemačiau jokių duomenų apie energijos kaštus. Tai noriu pasirauti, ar ateitie energijos kaštai auks ar ne. Antra, mano kolegos, dirbantis mano šalyje, sužinojo, kad Buvo pasirinkti tokie e, rodikliai benchmarks, kurių negali laikytis, nepajėgs laikytis niekas plieno sektorija. Tai iš kur paimti tie rodikliai? E, reikėtų rasti tokius rodiklius, kurių būtų įmanoma laikytis, kurių galėtų laikytis bent dešimt pačių pažangiausių plieno sektoriaus įmonių. Mano e, kolegos iš plieno sektoriaus sako, kad tai, ką jūs siūlote, baus tas įmonės, kurios likščiol gamino daugiau. Nors e, e, Junkerio plane yra numatyta e, Europos reindustrializacija, ar tikrai reikėtų bausti tuos gamintojus, kurie dabar gamina daugiausiai? Nekažin ką dabar galėčiau pasakyti apie modernizavimą E, ir inovacijų fondą. Bet mano kolegos iš plieno sektoriaus e, e, sako, kad jie ko gero net neišgyvens, kol pradės tie fondai egzistuoti, kol jie pradės veikti. Ačiū, sako pane Werner, aš norėčiau pateikti keletą klausimų. Dabar reikėtų sumažinti anglės nutekėjimo sektorių sąrašą nuo 175 iki 50. Tikrai e, didžiulis sumažinimas. Liks tik 50 sektorių. Kalbame apie labai teorinius dalykus. Aš manau, kad mums pramonės komitetui reikėtų daugiau informacijos iš komisijos, kokie bus tie 50 sektorių. Norėtumėm gauti tų sektorių sąrašą tam, kad galėtumėm uh, labiau suprasti, ar toks pasiūlymas būtų palankus pramonėje ar ne. Man kelia problemų ir netiesioginiai kaštai. Vals, kai kurios valstybės narės kompensuoja netiesioginius kaštus, o kai kurios pasinaudoja pajamomis iš ETS sistemos tam, kad konsoliduotų savo biudžetą. Aš manau, kad galbūt čia reikėtų bendro europinio požiūrio. Pajamos iš prekybos ETS e, sertifikatais bent jau iš dalies galėtų būti naudojamos netiesioginių kaštų kompensavimui. Būtų įdomu sužinoti, ką apie tai mano komisija. Mister. Ačiū. Toliau kolega Roil. Dėkoju. Visi sakė, kad reikia atsižvelgti į klimato kaitą, bet pernelyg nesusilpninti ir pramonės sektoriaus. Labai įdomiai pasisakė e, kolega, kalbėjęs apie plieną, o taip pat ir kolegė Werner, kuri kalbėjo apie praktinius aspektus. Pažvelkime į pateiktus skaičius. Jeigu komisija iš tikrųjų pateiks tokį pasiūlymą, tai ES pramonės sektorius patirs papildomos naštos ir taškas. Nukentės plieno sektorius, nukentės chemijos sektorius Na, o mes, politikai, juk sakome, kad reikia sukurti daugiau darbo vietų sunkiais laikais. Valstybėms narėms reikia daugiau pajamų tam, kad galėtų kovoti su pabėgėlių krize. O štai dabar komisija ketina pateikti tokį pasiūlymą. Mes norime, kad valstybės narės kovotų su klimato kaita ir sakome, kad nenorime, jog e, nukentėtų pramonės sektorius. Reikia geresnės sertifikatų paskirstimo sistemos. Dabar valstybės narės gauna pernelyg daug emisijų kvotų ir jos panaudojamos labai vairiais tikslais. Aš manau, kad e, čia reikėtų labiau stengtis padėti pramonės sektoriui. Kodėl mes to nedarome? Todėl, kad tam prieštarauja taryba. Bet tarybos argumentai yra komiški. Mes jau kalbame ir e, apie aplinkos politiką, ir apie pramonės politiką, ne vien tik apie valstybių narių interesus. Jeigu mes e, daugiau dėmesio skirsime pramonės interesams, tai daugiau laimėtumėm. Man atrodo, būtų visai nuoseklu sakyti, kad reikėtų sumažinti sertifikatų skaičių valstybėms narėms, jos gaus mažiau pajamų, bet išgyvens, tačiau to būdu mes padėtumėm e, e, pramonės sektoriui ir e, padėtumėm kovoti su klimato kaita. Labai ačiū. Tikrai stringas pasisakymas. Dabar ponas Gebrande. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, Pradėsiu nuo Paryžiaus susitarimo. Mes mm, turime suprasti, kad e, šis susitarimas reiškia, kad visas pasaulis siekia mažinti CO2 emisijas ir siekia švarios mm, ekonomikos. E, tai reiškia, kad mm, ET sistema padės e, padaryti mūsų ekonomiką konkurencingesnė. Tai yra labai svarbus elementas. Dar vienas dalykas svarbu tinkama linkme nukreipti investicijas. Ir aš sutinku su kolega Karinškiu, mes turime galvoti apie tai, ką jis pavadino investicijų nutekėjimu. Mano klausimas komisijai būtų, mm, kiek mm, anglės politika Um, daro poveikį investicijų nutekėjimui. EBPO ataskaita e, sako, kad e, paprastai mm, aplinkosaugos teisės aktai turi ribotą poveikį mm, investicijoms. Taigi toks klausimas komisijai. Dar vienas klausimas taip pat e, susijęs su investicijomis. Modernizacijos fondas, investicijų fondas. Kiekvieną eurą galim investuoti tik vieną kartą, taigi reikia elgtis atsargiai ir aš pritariu ECR teiginiui, kad mes turime numatyti labai aiškus kriterijus šiems fondams. Kai dėl modernizacijos fondo matau, kad čia tikrai trūksta skaidrumo. Mes nežinome, ar ankstesnės investicijos per modernizacijos fondą nuėjo į netaršių technologijų kūrimą, o ne priešingai. Tai galbūt galėtumėte atsakyti, ar galim tikėtis griežtesnių kriterijų ir daugiau skaidrumo dėl to, kaip yra naudojamos ne vien inovacijų, bet ir modernizacijos fondo lėšos. Ačiū, kolega Bersten. Ačiū, pirmininkė. Anglės nudėkėjimas yra rimta problema, kurią turime spręsti. Mums reikia gamybos pramonės Europoje. Taigi aš e, pritarčiau tam, ką sakė apie tai kiti kolegos. Bet taip pat e, mes matome, kad kai kuriams kompanijoms skiriami nemokamai taršos leidimai, jeigu jie jų, jos jų nenaudoja, jos parduoda. Mano nuomonė būtų geriau, jeigu jie būtų, jie būtų nukreipti į inovacijų fondą ar kažkur kitur. Mano nuomonė, kyla, kaip, kurių kyla valstybės pagalbos kai kurioms kompanijoms klausimams. Dabar kompanijos gauna leidimus, tašos leidimus ir juos perparduoda. Mano nuomonė, tai valstybės pagalba. Aš ar būtų kitų prašymų pasisakyti, nematau prašančių žodžio, tai tuomet galbūt aš pats išsakysiu porą pastabų. Uh, Pirmiausia, kas daugeliu valstybių narių labai aktualu ir mūsų piliečiams. Centrinis šildymas. Galbūt um, jis galėtų būti sprendimo dalis, nes uh, privatus šildymas e, dažnai reiškia, kad e, deginamos anglis ar dujas. Galbūt e, šildymas turėtų būti centrinis. Toks akcentas. Toliau nemokami paskirstimai, nemokamas leidimų skirimas jėgainėms. Mes turime užtikrinti, kad vartotojams elektros kainos būtų kaip įmanoma žemesnės Ir galiausiai modernizacijos fondas turime aiškiai apibriežti jo tikslus. Ar šalis gavėjus turi teisę spręsti, kur nukreipiamos modernizacijos fondo lėšos? Vienas iš kolegų sakė, kad e, čia tokia parama biudžetui, bet čia yra kitas klausimas. Valstybės narės turėtų turėti galimybę spręsti, kur ir kaip naudoja modernizacijos fondą. Ir galiausiai reikėtų vadovautis e, technologijų neutralumo principu, kaip buvo pasakyta Paryžiaus konferencijoje prieš keletą mėnesių. Tai tiek e, dabar generalinio direktorius paprašysiu atsakyti į klausimus ir sureaguoti į pastamas. Ačiū pirmininkė daugybę klausimų, bandėme juos visus užsirašyti ir pasirengsime kitą diskusijų e, stadijai, kai parengsime atsakymus, bet noriu akcentuoti keletą iškeltų klausimų. Dėl to, kad komisija išradinėja kažką naują. Ne, komisija vykdo valstybių narių gairias, kurioms buvo pritarta vienbalsiai visos valstybės narės 2014 spalį jas patvirtino. Ir galbūt jos dar kartą bus patvirtintos šiandien arba rytoj vadovų taryboje, nes mes komisija parengėme pareiškimą dėl Paryžiaus susitarimo. E, valstybių vadovai nusprendė, kad nemokama leidimų paskirstimo e, leidimų skirtimo sistema yra tinkama kovojant su e, CO2 tarša Todėl e, valstybė sąmoningai nesirinko kitokios sistemos, nes kitaip tai sukeltų problemų, taip pat ir PPO kontekste. Taip pat kaip galėtume akcentuoti valstybinės sienas dabar, kaip po, po susitikimo Paryžėje, kai visas pasaulis sutarė, kad sieks priemonių sumažinti CO2 išlakas. Ne visi yra vienodoje situacijoje, tas tiesa, tačiau uh, Paryžiaus sėkmė yra ta, kad visas pasaulis siekia to paties tikslo. Dabar Europa pareikš, kad reikia e, apriboti priemonės valstybių sienomis dėl e, priemonių krizės kontekste ir mes žinome apie dokumentą, kurį pateikė Prancūzijos valdžia dėl kainų reguliavimo. E, sprendimas dėl kainų reguliavimo nebuvo įgyvendintas e, ir žinome, E, kaip yra su tiesiogiai reguliuojamomis kainomis, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje ir todėl mes sąmoningai to klausimo nelėtėme. Dirbame e, ribojami sprendimų, kurie buvo priimti praeitie ir, ir kuriuos labai detaliai valstybės pakartojo, pakartodamas kojos tikisi iš komisijos ir žinoma, kad Europos taryba ir parlamentas kad, kad parlamentas ir taryba dirbs, bet Mūsų gairės yra labai tikslios. Kitas e, klausimas - kompetencijos ir anglės CO2 nutekėjimas. Noriu pabrėžti, kad komisija akcentuoja ir supranta konkurencingumo problemą. Mes nenorime raginti pramonės išvykti iš Europos. Visų pirma, ne dėl to, kad vidu, technologija čia yra geresnė nei vidutinė, ypač praeit ir daug atlikta tyrimų ir mes žinome, kad nėra įrodymų, informacijos apie tai, kad CO2 nutekėjimas vyksta iš Europos. E, neseniai buvo paskelbta tarptautinės organizacijos parengta studija, tačiau tai nereiškia, kad CO2 problema išspręsta ir ateičiai. Būtent tai mes ir darome dabar. Kriterijų nustatymo klausimas, tai susijęs su technologijų raida, kriterijai buvo nustatyti 2008-aisiais, e, sprendimas nukeliamas iki 2030-ųjų. Na, galėtume bent jau pripažinti, kad technologinė, yra tokia technologinė pažanga, į kurią būtina atsižvelgti, nes už nauda to yra ta, kad nebus pritaikytas kryžminio koregavimo veiksnys. Ir net jeigu tik 33 procentai leidimų taršai panaudojami, tai yra nedidelis kiekis. Ir jeigu duodi daugiau vienam, tai rezultatas yra, kad mažiau gali duoti kitam. Visiškai pritariu tiems, kurie ypač akcentavo inovacijas ir inovacijų fondo veikimą, nes Azija taip pat kyla, e, dėgia mažai CO2 taršias technologijas. Mes ne, ne vieninteliai pasaulyje. Pažvelkime, kas vyksta su elektriniais automobiliais. E, vyksta technologijų konkurencija ir aš tikiuosi, labai tikiuosi, kad Europa bus jos dalis ar plieno, e, stiklo, celiuliozės gamybos srityje. Mes esame kol kas technologin, turime technologinę pažangą ir komisija siekia ir toliau eiti tuo keliu. Buvo užduotas konkretus klausimas apie tai, ar sprendimas dėl dalymosi pastangomis sukurtų daugiau erdvės ATS. Sistemai ponia Abdelangė uždavė šį klausimą. Na, atsakydamas į tai turiu pasakyti, kad ne nes vyriausybė vadovai labai aiškiai pasakė, kokio masto ambicijų tikėtis pagal ATS ir remiantis pastangų dalymosi e, iniciatyva. Ir jeigu įstatymų, kurie nus, nuspręstų pakeisti šią pusiausvyrą, tai gali padaryti, bet manau, kad e, kol kas nesitikime, kad dėl pastangų pasidalymo atsidaly, atsiras daugiau advėsatės dėl e, CO2 kaštų, kaip juos finansuoti. Mes siūlome atitinkamas nuostatas dėl valstybės paramos šiuo klausimu. Netiesioginių kaštų situacija yra labai nevienoda Europos Sąjungoje. Jeigu e, veikia e, energija imli pramonės rytis, kur, kur yra daug brandolinės, angliavandenių pramonės, tik su, su, su šalimi, kur to maž, to, to, tokios veiklos mažiau, tai situacija yra labai ne, nevienoda. Komisija renkasi valstybės paramos kelią ir lai, nemokamų leidimų taršai kiekis yra ribotas ir jau pastebime, kad turėsime labai taup, taupiai naudoti tuos leidimus taršai, kad netvertume durų netiesioginiams CO2 kaštams, jų situacija Europoje labai nevienoda, bet, bet turime būti tam pasirengę, esame, suprantame tą situaciją ir esame pasirengę peržiūrėti valstybės pagalbos principus. Galiausiai buvo išsakytas pastebėjimas dėl didesnio skaidrumo, visiškai jam pritariu. Pirmieji bandymai, tai modernizavimo fondas pagal 10 tai straipsnį, manau, kad tai didė, užtikrina didesnį skaidrumą visiems, tai užtikrina geresnę konkurencinę mūsų pramonės padėtį, bet svarbiausia tai įplaukos iš aukcionų. Keletas pasikalbėtojų apie tai e, pasisakė, tai aktualus klausimas, aukcionai yra svarbu. Nuo 60-70 milijardų, kaip esame paskaičiavę, atimiausių laikotarpių, tai, tai, tai daug pinigų, kur visos tos lėšos pateks kokiam tikslui tos lėšos panaudojamos. Galėtų būti skirtos energijos našumo didinimui valstybėse narėse, mažai angliai imlioms technologijoms. E, tai, tai galbūt atsinaujinančios energijos šaltiniams, vystamajam bendradarbiavimui daugybės ryčių, bet galbūt ir didesnio skaidrumo užtikrinimui. Tai būtų pirmasis žingsnis. E, centrinis šildymas, taip, modernizavimo fondas, sakyčiau, būtų idealus šaltinis, e, iš kurio būtų galima investuoti į e, centrinį šildymą, galima būtų panaudoti ir įplaukas iš aukcionų. Centrinis šildymas labai svarbus, tie, kurie turi centrinį šildymą, jiems tai yra labai tik svarbus veiksnys, bet daug kas pagrista iškastiniu kūru. Ir jeigu čia kas pasikeisų, tai būtų labai skatintina, tai pakeistų bendrą situaciją su iškastinio kūro naudojimu valstybėse narėse. Ačiū, ponė generalinį direktorių, jūsų atsakymai buvo labai aiškus. Jeigu ką nors praleidote, trumpai Turiu paprastą klausimą. ETS reformos poveikis energijos kainoms. Kaip jis atrodys? Ar energijos kainos išauks, jei taip, kiek? Ar jos sumažės irgi kiek? Dešimties sekundžių klausimas. Norėčiau Jūs paraginti pasižiūrėti mūsų poveikio vertinimo studiją. Viskas priklauso nuo to, iš ko gaminama elektra. Jeigu vandens E, brandolinė energija, e, nulinis poveikis, jeigu iškastiniu kūru išauks. Verslui yra paskatos mažiau naudoti e, iškastinių kūrų, nu, su iškastiniu kūru panaudojama energija. EBRD ir EIB atsisako projektų, kuriuos teikia valstybės narės, kad nuo iškasinio kūro būtų perita prie kitų kūro šaltinių. Ačiū. Viskas. Dar vienas dešimties sekundžių klausimas. Frederikai, jūsų dar laukia pasakymo laikas, ponas Martan. Pone generalinį direktoriau. Ne, jeigu melą pakartoji, jis netampa tiesa. Kodėl e, CO2 emisijų apribojimas valstybių sienomis kažkaip prieštarauja PPO, ar PPO pasisako už neligybę? Ačiū. Kaip suprantu, tuo ir baigėsi dešimties sekundžių klausimai pranešėjas, ponas Federlė. Išgirsite atsakymą gale. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Manau, kad visi šešėliniai pranešiai susiduria su to pačiu klausimu ir to pačiu tikslu - užtikrinti, kad 10 procentų geriausiai dirbančių gautų 10 procentų nemokamų leidimų taršai. Tačiau nuo pirmos e, dienos labai stipriai juntamas tarp sektorinis veiksnys ir, ir sunku apskaičiuoti, kiek leidimų taršai gausi. Ir galbūt čia reiktų pasiūlyti keletas kitokių dalykų. Ir tai, man atrodo, pagrindinių klausimų. Tai svarbiausia problema įtre komitete. Grįžtų prie Paryžiaus. Ester jau ilgai laukia atsakymo. Komisijos pasiūlymas paremtas, dėl ETS paremtas klimato kaitos tikslais, kuriuos iškelia Europos Sąjunga. Pirmajame komisijos parengtame raunde konstatuojame, kad nereikia jokių didelių koregavimų šiame pasiūlyme po Paryžiaus susitarimo. Ir aš pritariu iš principo šiai nuomoniai kad nėra jokių naujų apskaičiavimų, nėra naujų pasiūlymų, tai reiškia, jog tai bus mūsų darbo pagrindas ateinančiais mėnesiais. Atsižvelgiant visą tai, galbūt reiktų atsižvelgti ir tai, kad vėliau paskui reikės e, koregavimo ir bus būtina prisiderinti prie COP21 išvadų kad išliktume nuoseklus, bet nemanau, kad reikia visiškai naujų skaičiavimų, kad galime toliau tęsti remdamėsi komisijos pasiūlymų ir toliau dirbti komitete šiuo pagrindu. Mėly kolegos, ačiū už pastabas. Gal jūs dar norėtumėte atsakyti paskutiniuosius klausimus? Taip. Dėl PPO PPO yra laikomas labai aiškių konkrečių taisyklių dėl pasaulinės priekybos e, organizavimo. Yra būtina paisyti tarptautinių susitarimų. Paryžė buvo pasirašytas tarptautinis susitarimas. Ir aš bandžiau paaiškinti, kad būtų labai keista, jeigu mes e, pirmą e, susitartumėm su kitomis šalimis, pasiektumėm tarptautinį susitarimą, o paskui pradėtumėm naują procedūrą PPO. E, dėl nemokamų taršos leidimo. Ačiū, mėly kolegos, įvyko tikrai įdomi diskusija. Esu tikras, kad ir ateityje dar diskusijų vyks mūsų komitete. Aš asmeniškai dar kartą norėčiau pakviesti mūsų kolegą Duncan iš Envi komiteto atvykti pas mus. Jis turėtų išklausyti tai, ką mes manome, nes mums reikės rasti kompromisą tarp abiejų e, komitetų daugeliu klausimų. Na, dabar norėčiau padėkoti Jums visiems. Ačiū e, gerbiamam generaliniam direktoriui už tokį išsamų stacijos pristatymą ir labai ačiū už jūsų atliktą darbą. Sorry, there was a discussion in the Okay. Uh, Renewable Energy Progress Report. Our... Toliau ataskaita apie atsinaunančių išteklių energijos naudojimo pažangą. Tai kitas mūsų darbo tvarkės klausimas. Mūsų pranešėja Paloma Lopes Bernėjo iš GUE. Mes jau turime atsinaunančios atsinaujančių išteklių energijos tikslus ir komisija iki šių metų pabaigos turėtų peržiūrėti atsinaujančių išteklių energijos direktyvą. Mūsų tikslas 20 metams yra akivaizdus, tai yra bent 20 procentų. Ir bent 27 procentai iki 2030 metų. Turint tai omenyje, ši ataskaita labai svarbi ir aš iš karto norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai Palomai Lopes Bermejo. Prašom. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū visiems e, komiteto nariams, kurie dalyvauja diskusijoje. Ačiū už tai, kad surengėte tokią diskusiją. Prieš šį posėdį susitikome su šešėliniais pranešėjais padiskutavome. Beje, ačiū ir generaliniam sekretariatui, kuris e, tikrai labai sparčiai dirbo. Jau dabar e, yra e, pateiktas pranešimo projektas, jį gavo visos frakcijos, o taip pat ir šešėliniai pranešėjai. Europos parlamentui e, atsinaunančių išteklių energijos naudojimas yra labai svarbus klausimas. Mes turime išsakyti savo nuomonę Europos komisijai, nes tai susiję ir su programa Horizontas 2020. Turime išsakyti savo aiškę poziciją, turime glaudžiai bendradarbiauti ir su ENVI komitetu. Kyla klausimas, ar ES gali išlaikyti savo lyderės vaidmenį atsinaunančių išteklių e, srityje, ar mes, galime, ar mes turime visą reikalingą technologiją, ar galime patikimai apsirūpinti energiją. Taip pat mes turime nepamiršti ir globalių e, iššūkių. Mes turime pritaikyti savo ekonomiką prie labai griežtų aplinkos apsaugos standartų. E, ir taip pat būtina užtikrinti, kad ateinančios kartos taip pat turėtų ateitį. Aš manau, kad e, reikia remtis tuo, ką jau turime. Nereikia iš naujo išradinėti dviračio. Mums reikia e, privalomų tikslų, nacionalinių planų, taip pat reikia apibriežti kontrolinius mechanizmus. Tai yra esminiai elementai, kuriais turėtų vadovautis Europos Sąjunga, tam, kad mes kartu galėtumėm pasiekti 20 procentų tikslą 2020 e, metais toks tikslas yra nustatytas e, e, atsinaunantiems energijos šaltiniams. Taigi mes turime ir toliau tęsti darbą. Dėl dabartinės padėties yra nemažai valstybių narių, e, kurių pozicija nepakankama tikslams pasiekti. Dėl to yra būtina dar kartą pakartoti, jog mūsų paramos mechanizmai atsinaunantiems energijos šaltiniams turėtų būti stabilus. Taip pat mums reikia ir patikimų teisės aktų elektros energijos rytyje. Taip pat yra būtina numatyti sankcijas dėl pernelik didelio vartojimo. Uh, Taip pat reikia kompensacijų susijusių su atsinaunančių energijos šaltinių naudojimu. Yra ir prastų pavyzdžių, kuriais nebereikėtų vadovautis. Turime užtikrinti, kad sektoriai padėtume. Labai svarbus yra ir socialiniai aspektai. Čia norėčiau paminėti perinamąjį e, laikotarpį energetikos srityje, taip pat būtina kovoti su energetiniu skurdu. E, e, energijos sektorius turėtų būti demokratiškesnis, nereikia naujų reguliavimo e, arba gamybos sistemų, kurios reikštų papildomus kaštus namų ūkiams. Ypač kalbant apie kolektyvinės elektros gamybos sistemas, tai uh, Jos yra be galo svarbios, norint užtikrinti e, energetinę nepriklausomybę. Reikia sukurti tinkamą energijos modelį, bet nepamirškime ir struktūrinių pokyčių, kurie atsirado dėl atsinaunančių energijos šaltinių naudojimo. Būtina e, įtraukti visas susijusias pusės į nacionalinį energijos planų kūrimą. Taip pat mums reikia užtikrinti ir tai, kad turėsime kvalifikuotos darbo jėgos šiame sektorėje. Mano dokumento tekstas yra gana glaustas, jis yra struktūrizuotas, mes tikrai stengiamės atsižvelgti įvairių frakcijų pastabas. Deja, mums labai trūksta laiko, bet aš esu tikra, kad tai nebus kliūtis toliau konstruktyviai bendradarbiauti, rengiant kompromisinius pasiūlymus. Tai tiek iš mano pusės pirmininkė, labai ačiū. Labai ačiū. Kolega Benston, EPP vardu, prašom. Briefly thank the rapporteur, Ms. Lobes, and my fellow shadow rapporteurs for the brief Ačiū, aš džiaugiuosi, kad mes keičiamės nuomonėmis šią temą norėčiau mm, pabrėžti keletą pagrindinių komisijos komunikato elementų, kurie yra svarbus mūsų pranešimui. Mūsų pranešimui in, savo iniciatyva mes siekėme savo užsibrieštų tikslų iki 2020 metų ir 19 valstybių narių greičiausiai viršys savo e, užsibrieštus tikslus e, Aš jau atkreipiau mm, pranešėjų dėmesį į šiuos e, faktus. EPP mm, pritarė atsinaujinančių e, išteklių naudojimui. Sprantame, kad tai yra geriausias būdas mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro, mm, mažinti priklausomybę nuo energijos importo ir skatinti perėjimą prie netaršios ekonomikos. Mes suprantame, kad tai yra mm, būdas siekti tvaraus augimo ir skatinti mokslinius tyrimus ir plėtrą Europos Sąjungoje. Taigi norime pabrėžti, kad pranešime turi atsispindėti e, išteklių įvairinimo reikšmė EPP mano, kad e, turi būti išsaugotos nacionalinės kompetencijos e, šioje srityje. Ir rengdami pranešimą mes taip pat mm, turėtume mm, nustatyti aiškius prioritetus susijusius su atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu. E, svarbu galvoti apie energijos kainas Europoje ir apie Europos konkurencingumą. Taigi mes turime galvoti apie veiksmingumą, veiksmingą atsinaujinančių šaltinių panaudojimą e, ir jų konkurencingumą ir galvoti apie investicijų perspektyvą. Ir negalime leisti, kad e, būtų rodoma pirštu į kai kurias e, valstybės narės, nes apskritai mūsų e, visų valstybių narių veikla padeda siekti 2020 metų tikslų. Man atrodo, kad tam, kad šis pranešimas e, būtų kokybiškas, e, mes turime e, koncentruotis į 2020 tikslus ir jų siekimo procesą. Ačiū. Ačiū. SND vardu Šaba Molnar. Ačiū pirmininkė, kolegos, mano nuomonė atsinaujinantis e, energijos šaltiniai, tai nėra e, ideologinis ar politinių pažiūrų klausimas. Mes kalbame apie ne vien švarę aplinką, bet e, naujas darbo vietas, technologinės inovacijas ir ekonomikos augimą. Taigi būtent todėl šis pranešimas yra labai svarbus. Kolegos, norėčiau išsakyti keletą pastabų dėl šio pranešimo. Pažadu kalbėti trumpai. Pirmiausia, kaip e, sakoma komisijos ataskaitoje, privalomi tikslai yra pagrindinis variklis vystant atsinaujinančių išteklių naudojimą valstybėse narėse. Tie privalomi tikslai investuotojams suteikė tikrumo pastaraisiais metais. Toliau yra skatinamos investicijos į atsinaujinančią energiją. Taip pat e, verta paminėti, kad neprivalomi ES tikslai nustatyti nuo 2009 metų mm, jų nėra mm, siekiama veiksmingai, o tai buvo tikslai energijos veiksmingumo srityje privalomi tikslai atsinaujinančių energijos šaltinių e, srityje davė konkrečių rezultatų. Taigi mes ragintume komisiją nustatyti privalomus tikslus laikotarpį po 2020 ir manau, kad e, mes galime pasiekti dar didesnio procento atsinaujinančių šaltinių naudojimo negu 27 procentai iki 2030. Mes e, pirmiausia turėtume galvoti apie administracinės kliūtis e, valstybėms narėms, taip pat žalą darančius mokesčius atsinaujinantiems šaltiniams ir turime galvoti apie, elektro, apie energijos jungtis, nes kai kurios valstybės narės tiesiog negali ar neturi techninių galimybių gauti energiją iš atsinaujinančių šaltinių, nes jų infrastruktūros tinklai tam yra nepritaikyti. Ir dar taip pat aktuali energijos saugojimo problema, išmanus tinklai ir taip toliau, modernus 21 amžiaus sprendimai. Dar kalbant apie kliūtis, reikėtų mm, galvoti apie tai, kad mm, reikėtų taikyti labiau ne nuobaudas, o paskatas, e, turime skatinti saulės energijos naudojimą, tai padės namų ūkiams sumažinti jų energijos sąskaitas. Kolegos, ačiū visiems, ačiū už jūsų darbą su šio pranešimu, ačiū šešėlinių pranešėjų vardu, aš tikiuosi, kad mes parengsime gerai subalansuotą pranešimą atspindinti visų frakcijų požiūrį. Ačiū ECR vardu. Kolegos pranešėjau, mes turime tikrai per savo kadenciją nuveikti nemažai darbo atsinaujinančių energijos šaltinių srityje e, perskaičiau komisijos komunikatą, perskaičiau pranešimo projektą pateiktą mūsų pranešėjo. Mm, Ir džiaugiuosi, kad šiandien vyksta diskusija šio klausimu, bet dėja mes neturime pakankamai laiko įsigilinti į visas detalės. Taigi norėčiau teikti dabar kol kas pastabas tik dėl komisijos ataskaitos ir kaip atsar šešėlinė pranešėja norėčiau akcentuoti keletą aspektų. Pirmiausia, energijos vartojimo efektyvumas. Vakar buvo komitete aptariamas labai įdomus pranešimas ir vyko diskusija šio klausimu ir paaiškėjo, kad e, vartojimo veiksmingumas yra tas rytis, kur tikrai dar daug pastangų turime padėti. Mes turime galvoti, e, iš kur gaunama energija. Belgijoje, pavyzdžiui, nėra labai daug galimybių naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Taigi turime akcentuoti energijos vartojimo veiksmingumą. Dar vienas aspektas. Turime turėti didelius užmojus, bet jie turi būti taip pat ir realūs, realiai gyvendinami. Flandrijos e, regione, pavyzdžiui, mes neturime daug potencialo naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Nėra čia labai saulėta, kaip pastebėjote tikriausiai atvykdami į Briuselį. E, taigi nėra tiek daug to atsinaujinančių energijos šaltinių ir mes turėtume galbūt statyti labai brangias vėjo jėgainės arčiau jūros, kad pasiektume savo energijos e, tikslus. Ir tai čia pastaba. Mums reikia geresnių teisės aktų. Manau, kad kalbant apie energijos rinką ir atsinaujinančius energijos šaltinius, mums reikės geresnių energijos e, jungčių ir greitesnio naujų technologijų plitimo. Bet dėja matome, kad vis dar yra labai daug administracinių kliūčių, techninių kliūčių, vairių taisyklių, taigi daug spręstinų klausimų. Ačiū. Alde vardu kolega Gerbrandė. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo gerų žinių. Vakar Financial Times galbūt matėte, kad anot tarptautinės energijos agentūros mažėja anglės naudojimas ir didėja atsinaujinančių energijos šaltinių e, vartojimas ir todėl pasaulyje gerokai mažėja CO2 emisijų kiekis. Tai geroji žinia. Blogoji žinia ta, kad e, dėja Europoje investicijos į atsinaujinančius energijos šaltinius e, mažėja. 2015-aisiais e, jos sumažėjo 18 procentų. Tai yra tikrai nerimo kelintis e, faktas ir netitinka tų vienos iš dešimties pirmininko Junkerio politinių gairių, kuriuose jis sako, kad nori, kad Europa taptų lyderę pasaulyje atsinaujinančių energijos šaltinių srityje. Apskritai turiu pasakyti, kad padėtis nebloga. Mes sėkmingai siekiame 2020 e, tikslų. E, galbūt kai kurios valstybės narės kelia e, susirūpinimą Luksemburgas, Niderlandai, mano šalis, Jungtinė karalystė, Prancūzija turėtų iš tikrųjų intensyvinti savo pastangas, ne vien siekiant e, tikslų iki 2020, bet ir vėliau. Kaip jau sakė kai kurie kolegos, svarbu turėti privalomus tikslus ateičiai. Jeigu pažiūrėtume į komisijos ataskaitą, e, tai tikrai atrūksta e, akcento skiriamo privalomiems tikslams. Taigi tai pirmasis klausimas komisijai, kodėl e, taip yra. Toliau, e, kalbant su pramonės atstovais, e, jie sako štai kokias pastabas, kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Tos energijos trūksta. Pramonės atstovai tiesiog neturi pakankamai tos energijos ir dar jie skundžiasi dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo trūkumo. Ir mes turime spręsti šią problemą. Niderlandų parlamentas e, prieš dviejus metus patvirtino rezoliuciją, kuri teigia, kad e, visos investicijos e, į atsinaunančius šaltinius turi būti šalyje, ne kitose ES šalyse. Nes iš tikrųjų dabar dabartiniai mechanizmai nėra pakankamai veiksmingi. Ir galiausiai, pirmininkė, aš manau, kad mes turime siekti didesnių užmojų negu iki šiol. Jeigu pažiūrėsime į tarptautinės energijos agentūros e, tyrimus, jie nuolat e, nepakankamai įvertino atsinaujinančių šaltinių plėtrą. Ir tikrai dramatiškai neįvertino, nepakankamai įvertino. Nėra jokių neigiamų pusių atsinaujinančiose energijos šaltinėse. Tai yra švaresnė, pigesnė energija, taigi pasimokykime iš pamokų. Ačiū, panas Gerbrandi. pasisakė keturi šešėliniai pranešėjai atstovaujantis keturias didžiausias politinės e, frakcijas, o dabar ponas Blanko Lopes. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Noriu visų pirma padėkoti pranešėjui. Pranešimas subalansuotas, pranešėjai, pranešimas subalansuotas, akcentuojama atsinaujinančio energijos šaltinių svarba. Taip, tai prašau, teskite. Pranešime pasisakoma už atsinaujinančius energijos šaltinius ir e, situacijas, kuriuose būtų užtikrintas teisinis aiškumas be, be galimybės atgalinę tvarką pritaikyti priemonės, kur e, dėl to nukentėjo investicijos ir atsirado daug nestabilumo. Komisijos pateikta informacija, man atrodo, e, nuteikia labai optimistiškai. Kita vertus, tai netitinka situacijos kai kuriuose šalise. Ir keletas aspektų didina netikrumą, nežinia ir aš nečiau, kad panešėje į tai atsižvelgtų. Komisija kalba apie potencialiai nevykdančias e, sustarimų šalis, tokias kaip Lenkija ir Vengrija, ir kad joms reikėtų peržiūrėti savo politiką, kaip Prancūzija, Junktiniai karalystiai ir Ispanijai. Svarbu to nepamiršti, nepamiršti, kad E, Ispanijoje reikalinga energetikos reforma 2014-2015 metų programa bei priemonės, kurių įmasi Lenkija, taigi ir jas reikia atsižvelgti. Kitas dalykas - apkarpimai, kitas svarbus aspektas. Turime laikytis 2010 tikslų ir viską labai atidžiai e, apgalvoti. Nėra minima krizė, atsinaujinančių energijos šaltinių vaidmuo ar alternatyvių, alternatyvas galimybės ne, neaptartos, kaip žinome, sunku čia kontroliuoti paklausą ir na, turėtume būti netokie optimistiški šiuo klausimu. Bendrais bruožais manau, kad e, vertinant komisijos e, poziciją yra tam tikras susitaikymas, reikia realistiško atsakymų. Taip pat turime priminti, kad ES neturi jokių priemonių taikyti sankcijas, sankcijas tiems, kurie kelia grėsmę šią situaciją. Ačiū. Ponas Javor žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė ir atsiprašau, kad vėluoju. Dalyvavau diskusijose Envi komitete dėl komisijos komunikato, dėl COP21 baigties. Manau, kad tai susiję klausimai. Ir bendrai Envi komitete buvo išreikšta nuomonė, kad mūsų įsipareigojimų, nepa, dabartinių įsipareigojimų nepakanka įgyvendinti Paryžiaus susitikimo. Turime padidinti savo įsipareigojimus, taip pat ir atsinaujinančios energijos šaltinių srityje. Jeigu E, norime įgyvendinti tai, dėl ko sustarėme Paryžyje, turime nemažai nuveikti atsinaujinančių energijų šaltinių srityje. Bendras mūsų tikslas užtikrinti, kad ekonomika iki 2050 būtų visiškai pagrista atsinaujinančiais energijos šaltiniais, bet kad tai įvyks, turime žengti kai kuriuos žingsnius priekin. Norėčiau aptarti šios aspektus, taip pat e, akcentuodamas, kad pranešime yra pozityvių aspektų ir norėčiau savo vardu pridurti dar keletą dalykų. Visų pirma, ir čia prisijungi prie Vona Gerbrandi, noriu pasakyti, kad be saistančių tikslų ES ir pasauliniu mastu nepasieksime mūsų tikslų. Pastarųjų metų patirtis atskleidžia netgi e, energijos efektyvaus naudojimo ir kitose sritise beveik visi mūsų pasiekimai tik privalomų tikslų dėka. Todėl turime išlaikyti privalomus tikslus ir ES, ir nacionaliniu mastu, kad įgyvendintume savo tikslus. Taip pat turime didinti tikslus 2050 tikslas 27 procentai iš atsinaujinančių išteklių yra tikrai per mažai, lyginant su tuo, ko mums reikia, kad, kad taptume visiškai ekologiškai ir tvarus Europoje. Ir, na, ir pripažinkime atvirai, ne, atsiliekame nuo rinkos realybės. Jeigu nesimsime kažkokių veiksmingų priemonių, atsinaujinančių energijos šaltinių sektorius Europoje 20 23-24 procentus sudarys 2020-aisiais. Taigi padėtis rinkoje tikrai netitinka mūsų tikslų, todėl turime jas atitinkamai koreguoti. Kitas klausimas - nacionaliniai atsinaujinančio energijos šaltinių planai. Turime kontroliuoti tai, ką valstybės narės, kaip jos įgyvendina tikslus, tikrinti, ar nacionalinės naunančių šaltinių tikslai taip pat yra realistiški. Trečia, vietos valdžia ir vartotojai. Manau, kad vietos valdžia, vietos vartotojai ir norėčiau mm, galiausiai taip pat vietos bendruomenė ir vietos valdžia gali suvaidinti nepaprastai svarbu vaidmenį tepdama ekologiškesnė, pasirinkdama ekologiškus šaltinius ir vartotojai bei gamintojai turi būti paremti, sulaukti paramos, kad vyktų testiniai procesai ir, ir reglamentavimo srityje subsidi, subsidijuojant to, to, tokius veiksmus. Paul Rubik toliau. Labai ačiū pirmininkė. Kalbant apie atsinaujinančias atsinaunančius energijos e, šaltinius, jie suteikia tikrai daug galimybių ir mes e, turime e, pagalvoti apie tai, kaip ateityje užtikrinti ir didesnį konkurencingumą naudojant atsinaunančius energijos išteklius. Pavyzdžiui, dėl vandens energijos kyla tam tikrų interesų konfliktų, remiantis vandens pagrindų direktyva yra numatyti tam tikri apribojimai ir man kila klausimas, kaip galima e, būtų iš to išlošti visiems. Antras aspektas tai yra energijos, e, elektros energijos gautos iš vandens energijos saugojimas. E, saulės ir vėjo ištekliai ne visą laiką yra vienodi. Pavyzdžiui, saulės daugiau vasarą, e, vėjo daugiau žiemą. E, ir reikia e, tam tikros išlyginančios energijos, tai galėtų būti vandens energija. Ir reikėtų pagalvoti, kaip saugoti tą energiją pagamintą, tą elektros energiją pagamintą iš vandens energijos. ar tai turėtų poveikio ir energijos kaštams. E, ko gero, reikėtų investicijų, e, kurių pagalba galėtumėm užsitikrinti stabilą apsirūpinimą energiją. Ponas Zilaga, ačiū pirmininką, kalbėsiu trumpai. Manau, kad Mano kolegės, ponios Lopes atliktas darbas rengiant šį pranešimą yra tikrai geras ir vedamus tinkama kryptimi, peržiūrint atsinaujinčių energijos šaltinių situaciją. Reikia ženkliai padidinti energijos, atsinaujinčių energijos šaltinių dalį energetikos derinyje, kovojant su klimato kaita pateikta, komisijos pasiūlymas 30 e, procentų 2030-aisiais yra būtinas, tačiau reikia tuo pat metu apmastyti ambi... galimybę patvirtinti ambicingesnius tikslus nei dabartiniai. Pranešime yra daugybė kitų naudingų aspektų, pavyzdžiui, decentralizavimo metodas, e, e, valstybės investicijos į gamybos e, pajėgumus, tai mums rūpi, ypač šio komiteto nariams. Todėl komisija turėtų, turėtų užtikrinti visuomenės dalyvavimą e, šiame projekte ir taip pat akcentuoti atsinaujančių energijos šaltinių projektą, kad tai, kas įvyko Ispanijoje, neturėtų būti pakartota. O dabar komisijos vardu energetikos direktorato skyriaus vadovė Paula Abromarkės. Prašau. Ačiū pirmininkė. Labadiena, norėčiau komisijos vardu padėkoti poniai Paloma Lopes Bermecho už pranešimo projekto pristatymą ir už konstruktyves šiandien posėdėje išsakytas nuomonės. Komisija mano, kad gyvename labai svarbiu Europos energetikos politikos etapu, tai susijęs su ankstesnėmis diskusijomis. Viskas įgyja pavydalą, aiškesnį pavydalą, Europai perinant prie E, mažai CO2 taršios sistemos, kur, kur, kur, kur visa sistema remiasi atsinaujinančiais energijos šaltiniais, kaip pranešimo projekte mums e, tinkamai primenama. Kaip narė pastebėjo, COP21 susitarimas paskatino pagreitį šioje srityje gruodžio mėnesį vykusiame susitikime buvo konstatuotos sąsajos tarp pramonės sektoriaus ir mūsų tikslų pasauliniu mastu. Ir tiesa yra ta, kad atsinaujinančius energijos šaltiniai bei taupus energijos, našus energijos naudojimas suteikia galimybę sumažinti emisijas. Tačiau tai reiškia ne tik aplinkos po, poveikia aplinkosaugai, tai atneša darbo vietų, užtikrina vietos regionų plėtotę, energinį saugumą ir leidžia atsisakyti įvežamos energijos. Visame šiame kontekste energetikos sąjunga pareikalaus, kad būtų reformuota iš esmės Europos energijos sistema, tai įskaitant ir tikslą pasiekti 27 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių kiekį iki 2030-ųjų. Taip pat manome, kad nuo saistančių nacionalinių tikslų, kurie galioja šiandien, prie ES e mastų saistančio tikslo iki 2030-ųjų. Tai atneša naujų iššūkių bei atveria naujų galimybių energijos tiekėjams investuoti daug daugiau į atsinaujinančius šaltinius Europoje žinoma, su sąlyga, kad bus įgyvendama nacionalinė politika, nacionaliniai tikslai, bus užtikrintas investuotojų saugumas ir taip pritrauksime patrauklių privataus sektoriaus investicijų į šią sritį. Tai labai svarbus aspektas, ką ir minėjo keli šešėliniai pranešėjai. E, su investicijomis į atsinaujinančius šaltinius reikia ir valstybių narių įsipareigojimų, kad didintume E, atsinaujinančių šaltinių e, vaidmenį. Todėl svarbu ES užsitikrinti skaidrę, stabilę ir nuseklę politinę sąrangą, kad būtų galima paskatinti reikalingas investicijas. Jei pažvelgtume į dabartinę šiandienos padėtį, apie tai kalbama pranešime, pamatysime, kad dabartinis po politikos priemonių derinys ir politika, kuri paremta 2009 direktyva, buvo veiksminga priemonė valstybėms narėms ir siekti eiti tą trajektoriją, kad pasiektų 27 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių tikslą 2030-aisiais. Šiandien atsinaujinantis šaltiniai sudaro 16 procentų nuo Eurostato. stato pagal 2014 e, e, rezultatus, kad 24 procentai e, energijai elektros, 17 procentų šildymo sektorius sudaro, sudaro atsinaujinantį šaltinį. Žinoma, to per mažai, bet dabar e, peržiūrima žemės paskirties keitimo direktyva. Kaip minėjo PP šešėlinė šešėlinis pranešėjai, mes einame teisingu keliu, kuris mus veda link tikslų pasiekimo ir matome, kad devynios valstybės narės tuos tikslus jau įgyvendino. Trys valstybės narės yra kelyje link tikslų pasiekimo šiais metais. o visos kitos valstybės m, mm, progresuoja neblogai. Yra valstybių grupė, kuriuose 2030-ųjų tikslai pareikalaus rimtų pastangų ateinančiais metais. Mes palaikome ryšius su jomis, stebime, kaip viskas plėtojasi, raginame jas keisti nacionalinės strategijas ir apsvarstyti galimybę pasitelkti bendradarbiavimo mechanizmą, kuris yra numatytas atsinaujančių energijos šaltinių direktyvą. Taip pat svarbu nepamiršti, kad 2020-ųjų saistantis energijos atsinaujančių šaltinių tikslai bus privalomi. Komisija rengia pasiūlymą dėl 2020-ųjų ir pateiks jį iki metų pabaigos, kaip platesnio priemonių rinkinio dalį. Ten bus ir elektros rinkos e, dizaino pasiūlymai Todėl e, parengsime priemonės, kaip valstybėms pasiekti 27 procentų tikslą e, šildymo sektoriuje, transporto srityje. Ieškosime, kaip geriausiai suteikti galių vartotojams, kurie nori gaminti, e, saugoti savo, patį savo energiją, kai taip pat e, šiukšlių atliekų srityje parengsime pasiūlymą. Ačiū. O dabar žodis pranešėjai, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš labai dėkinga visiems diskusijų dalyviams. Ačiū už jūsų komentarų turinį. Pirmininkė, E, jeigu leisite, norėčiau pateikti ir keletą e, komentarų. Kodėl reikia vardinti konkrečias šalis? E, ši ataskaita yra susijusi su komisijos pasiūlymu ir iš tikrųjų egzistuoja tokių šalių, kuriams bus sunku pasiekti 20 metų tikslus. Svarbu, kad Europos parlamentas tą šalis įvardintų, reikia nurodyti, kuriuose šalise ne viskas vyksta gerai, tokiam šalims reikėtų ir paskatų. Iš tikrųjų, galbūt komisijos e, kontrolė tų šalių atžvilgių turėtų būti vykdoma. Galbūt tam šalim reikėtų daugiau paskatų tam, kad jos pasiektų E, numatytus tikslus. Be abejo, reikia laikytis demokratinių procedūrų, e, atsižvelgti ir į valstybių e, narių kompetencijas. Nustatomi tikslai turėtų būti privalomi. Kalbant apie 2030 metus, tai vėlgi negalime sauliaisti, kad čia tikslai būtų mažiau ambicingesni negu 20 metų tikslai. 20 metų tikslai yra būtini tam, kad galėtume pasiruošti direktyvai, kuri bus taikoma tolimesniam laikotarpiui. Yra būtina sukurti stabilius, patikimus teisės aktus ir taip pat yra būtina investuoti reikalingos ir investicijas iš viešojo sektoriaus. E, na ir galiausiai, e, ponės ir ponai, norėčiau pasakyti, kad tikrai e, labai džiaugiuosi visais gautais pasiūlymais. Dabar pradėsiu tos pasiūlymus svarstyti Ir tikrai norėčiau parengti tokius kompromisus, e, kuriems šis komitetas galėtų pritarti. Kągi labai ačiū, susitiksime trečią valandą po pietų. E, po pietų įvyks mums labai svarbus klausimas dėl naujo energijos rinkos modelio. Labai ačiū visiems.